Good afternoon, colleagues. We're going to make a start because we have a very long agenda. Labadiena, kolegos. Pradėkim, kadangi daug darbų numatyta darbo tvarkėje. Ačiū kolegoms, kurie atvykot. Darbo tvarkė tvirtinama, niekas neprieštarauja. Na ir dabar pirmininko pranešimai, keletas jų. Pirmiausia, kalbų režimas, dėja nenumatytas vertimas į kroatų ir graikų kalbas ir toliau e, koordinatorių rekomendacijų patvirtinimas. Pirmiausia, pranešėjų patvirtinimas. Pone Grapiniai paskirta pranešėja klausimų automatizuoti duomenų mainai apie duomenų apie registracijos duomenys Čekijos Respublikos, toliau po, ponas Štetina, tas pats, tik tai Portugalijoje automatinis duomenų keitimasis, e, toliau E, automatinis e, keitimasis duomenimis e, Graikijoje mane paskyrė, pona Boni paskyrė pranešėjų klausimų dėl naujos psichoaktyviosios medžiagos. E, E, kontrolės medžių e, priemonės taikomos joms, pone, gal patvirtinta pranešėja dėl Europos kelionių informacijos ir leidimų e, išdavimo sistemos ETIAS, toliau ponas Kimenis Becerel dėl, dėl mm, direktyvos, kuria, kuria pakeičiamas tarybos ir parlamento sprendimas 2004 metų dėl tam tikrų svarbiausių kriminalinių e, veikų e, e, elementų. Toliau ponė Spinelį paskirta pranešėja mūsų savos iniciatyvos pranešimo klausimų žiniasklaidos pluralizmas, ponas Pavel pranešėjas tokiais klausimais, susitarimai su Mauricijos Respublika, su Seišelių Respublika, su Bahamais, e, Antigva ir Barbuda, e, Sant Kits ir Nevis federacija dėl trumpalaikio buvimo vizų režimo panaikinimo. Toliau deleguoti gyvendinimo aktai. Rugsėjo 18 dieną parlamentas gavo e, komisijos įgyvendinimo sprendimą, kuris pakeičia komisijos įgyvendinimo sprendimą C2572 dėl darbo programos 17 metais patvirtinimo ir veiks, bendrijos veiksmų finansavimo e, prieglopšio e, migracijos ir integracijos fondo srityje. Toliau rugsėjo 19-ąją parlamentas ir kartu gavo komisijos įgyvendinimo sprendimą, numeris, e, e, kuri, kuris, kuriuo keičiamas sprendimas C1316 dėl komisijos generalinio direktorato, teisingumo generalinio direktorato metinės veiksmų programos. Ir dabar e, apie tuos gautus dokumentus mes pranešėm visiems lybe nariams. Uh, E, tai buvo padaryta rugsėjo 22 ir buvo nustatytas laiko terminas, iki kurio dar būt, bu, bu, galima pareikšti prieštaravimus. Tad sekretoriatui reikėtų e, apie tai pranešti iki mm, spalio 6 dienos, jeigu jūs nu, ketinsite pareikšti prieštaravimą. Na ir dar papildomas pirmininko pranešimas Praėjusią savaitę Tunise e, lankėsi Libe delegacija, buvo susit, jie susitiko su Tuniso parlamentu, vyriausybės atstovais, pilietinės organizacijos atstovais, kartu su e, tarptautinėmis organizacijomis ten esančiomis. Ir ypač e, labai paminėtinas susitikimas su Italijos pakrantės e, apsaugos e, tarnybos atstovais. Buvo kalbamasi apie kontrolės e, klausimus, bendrą situaciją vidurio, viduržėmio jūros regione. Kodėl aš apie tai kalbu? Mūsų delegacija mane kad reikia ilga, numatyti ilgalaikių migracijos e, sprendimų tam, kad būtų galima e, įtvirtinti stabilumą šioje šalyje, kad būtų e, laikom gerbiamo žmogų, žmon, žmogaus teisės. Mm. Ir tarptautinės organizacijos kartu ES, žinoma, deda pastangas, kad uh, užkirstų kelią uh, E, įvairioms e, nusikalstamoms organizuotėms telpti. terpti. Legali migracija, vizų režimo supaprastinimo klausimai e, ir kartu kiti bendradarbiavimo su ES klausimai buvo aptariami buvo gauta informacijos iš vakarų Tripolio ir palaik, toliau palaikysim ryšius. Ir mūsų delegacija norėjo pranešti apie pasiektus rezultatus po to e, labai intensyvaus e, vizito, nes buvo e, kalbama apie nemažai su išorės veiksmai susijusių dalykų. Tad tokie būtų pirmininko pranešimai ir dabar galim iš karto pereiti prie trečio darbo atvarkės punkto. Tai mini klausimas, per kurį mes įvertinsim ES kovos su narkotikais politiką ir ES šios ryties teisės aktų padėtį. Norėčiau pasveikinti prelegentus atvykusius dabar pas mus. Uh, Ir e, dabar e, klausimo istorija tokia, kad šių metų Birželio 20-ąją taryba priėmė antrąjį veiksmų planą, kuriuo įgyvendinama ES kovos su narkotikais strategija numatyta 13-20 metams tas planas apima trejus metus. Tačiau šiandien mes išgirsim įvairių sričių atstovų, ES institucijų, agentūrų, ekspertų, suinteresuotų šalių atstovų. Išgirsim e, būtent jų žodžius apie tai, e, koks yra šios ryties politikos e, vaizdas, kokie išbandymai tenka. Uh, ir tikiuosi, kad atvyks ir daugiau kolegų. Bet pirmiausia, noriu padėkoti prelegentams atvykusiems pas mus ir tikiuosi tikrai išgirsim įdomių pasisakymų. Pirmiausia, pirmiausia, išklausysim pranešimų ir kiekvienam pranešimui e, suteiksiu po aštuonias minutės, kad tikrai galėtume vaisingai uh, padiskutuoti. Tad kiekvienam pranešimui po 8 minutės ir, po, ir 10 minučių skirsim e, Europos parlamento užsakytam tyrimui, jo rezultatams e, išklausyti. Na ir pirmiausia, žodį suteiksiu ponui Danilo Balota. Jis yra Europos narkotikų stebėsenos agentūros atstovas. Ir kaip tik jis e, įvertins paskutinės e, tendencijas ir Europos uh, E, narkotikų srities situacijos vaizdą. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, e, kad e, pakvietėt mane. Kalbėsiu labai trumpai. Keletą dalykų paminėsiu tarp daugelio dalykų, kurie paminėti mūsų metinėje ataskaitoje. Keturis svarbius dalykus. Pirmiausia, perdozavimą, toliau naujasias psichoaktyvesias medžiagas e, paminėsiu, kanapę ir vertinimą mūsų strategijos, mūsų politikos nekokios žinios. Dabar jau treti metai iš eilės matom, kad mirčių dėl perdozavimo, narkotikų perdozavimo skaičius didėja. Tad e, ta tendencija yra ir sintetiniai opioidai daugiausia problemų kelia. Heroinas ir kiti opioidai e, yra viena priežasčių greta kitų. Ir kartu, kas neramina, kad šis fenomenas e, susijęs ne vien tik su jaunais vartotojais, bet su visų įvairių amžių atstovų e, vartojimu. Ir dar e, ką matom, kad galima imtis prevencijos, kad nebūtų perdozuojama ar kad dozės būtų mažinamos, bet tam reikia klinikinės uh, tam tikros e, praktikos e, yra jau faktų rodančių, kad tai pasiteisina. Kartu vadinamosios nalokson schemos. Ne visose šalise jos priimtinos, leidžiamos, bet jos duoda tam tikrų rezultatų. Būtent uh, Čia e, kalbama apie vaistą, kuris, kuriuo atgaivinami tie asmenys, kurie perdozavę būna e, narkotikų e, kiekį. Ir yra teigiamų rezultatų. Be to, tam tikrose valstybėse yra patalpų, kuriuose e, legaliai galima vartoti narkotikus. Aišku, tas klausimas yra prieštaringas, kontroversiškas, tačiau faktai rodo, kad tai pasiteisina. Toliau, per e, Lisabonos konferenciją, kuri numatyta kitais metais jose, joje vyks, e, dalyvaus tūkstančiai įvairių sričių atstovų, tai mes kaip tik paskelbsim to savo tyrimo rezultat, metus, nes mes jau esam sukaupę nemažai patirties apie tai, kas pasiteisina kovos su narkotikais srityje. Tad mes pasidalysim savo patirtim apie medžiagų tipus, apie tai, kokių priemonių reikia imtis atsižvelgiant į, į, į narkotikų vartotojus pagal amžių, pagal e, kitas e, kitus ypatumus, kartu narkotikų vartotojai kalėjimuose esantis ar per įvairius muzikos e, festivalius, tad numatytas tas renginys ateinančiais metais. Toliau kitas klausimas - naujosios psichoaktyviosios medžiagos. Sintetiniai opioidai, kaip jau sakiau, didėja, didėjanti problema. Čia E, gal ne epidemija kol kas, bet e, vis dėlto nerima kelintis reiškinys. Antai tr JAV Trumpo administracija dabar e, šiame fronte imasi kietų priemonių. Mes, aišku, galbūt tokio lygio nepasieksim, bet turim vis dėlto atsižvelgti į grėsmę. Toliau naujos psichoaktyviosios medžiagos, kurios nustatytos per 5-17 metų laikotarpį. Matom, kad e, dabar jau 600 tokių psichoaktyviųjų medžiagų ak aktyviai stebima. Tad padidėjo, patrigubėjo naujų psichoaktyviųjų medžiagų skaičius. O 2000 16 metais tokių medžiagų mažiau buvo, gal dėl kontrolės ar priemonių, ar dėl kitų priežasčių, bet čia mato dešiniai pusiai mėlynos, e, mėlyni stulpeliai, tai yra sintetiniai obi, opioidai, kurie yra labai nuodingi, labai pavojingi. Toliau naujieji fen, fen, fenteliai, e, jų skaičius didėja Europoje ir jie yra labai pavojingi. E, užtenka mažutės dozės, kad e, ši priemonė turėtų tikrai vos nemirtiną poveikį. Dabar matot, matot vaizdą heroino, kiek reikia ir fentanilo, e, karfentanilo, pastarojo beveik nematyti, bet jų poveikis yra tas pats Ir dabar e, skaičiai, būtent kainos jų, e, antai vienas kilogramas grino fentanilo vertinamas nuo 8 tūkstančių iki 12 tūkstančių dolerių. Tad ne, nenuostabu, kad jie taip dabar paplitę. Dar kartu reikia kalbėti ir apie kanapę, kadangi kanapės daugiausia suvartojama, apie ją daugiausia kalbama ES. Daugelis jau įrodė, kad vienas iš keturių paauglių bandė yra pavartoti e, kanapės, bet maždaug apie 3 milijonus e, europiečių reguliariai vartoja kanapę. Tai yra labai, labai paplitę, paplitusi narkotinė medžiaga, bet ji įvairiai naud, vartojama e, priklausomai nuo valstybės narės. Ir čia vėlgi e, skaičius milijardų eurų iš nelegalios priekybos šiuo narkotiku. Na ir dar e, kartu yra nemažai sulaikoma daug šios e, kanapės siuntų. Toliau kita skaidrė. Mes kartu stebim ir kokiagi kanapės padėtis JAV, kaip pasikeitė įstatymai, kiek legalizuota, bet Europoje ne viena vyriausybė neketina legalizuoti šios e, narkotinės medžiagos. Bet kalbant apie sankcijas, apie e, kriminalizavimą už e, šios medžiagos vartojimą labai situacija marga ES. Dabar mūsų agentūros e, duomenis rodo, e, rodo at, e, būtent vaizdą visų valstybių narių teisės aktų dėl būtent sankcijų, baudų, kurios numatomos už vartojimą. Ir toliau ketvirtas dalykas, baigsiu savo pasisakymą, uh, vertinimu. Mes parengėm vertinimo gairias, nes labai svarbu, kad valstybės turėtų tvirtą mokslinį pagrindą vertintamos savo kovos su narkotikais strategijas nacionalinės. Na ir dabar tas žemėlapis rodo, kad valstybės keičia politiką. Dabar tos išryškintos valstybės, jos daugiausia dėmesio skiria neteisėtiems narkotikams, o kitose šviesiau pateiktose valstybėse laikomasi platesnio požiūrio. Mūsų agentūra mano, kad nepriklausomai nuo tų strategijų skirtumų vis dėlto reikia įvertinti ja, tas strategijas ir jeigu pasirodo, kad strategijos nepasteisina, rekomenduoti keisti jas. Ačiū už labai aiškią prezentaciją. Dabar perdusime žodį komisijos stovi ūtis Tygel iš vidaus reikalų generalinio direktorato ir jie koordinuoja ES e, išmų planą kovos su narkotikais. Taigi jums, ponės Štygel, dabar žodis 8 minutėms. Ačiū pirmininkė, ačiū už kvietimą dalyvauti šioje diskusijoje. EMCD. A. rengė metinę ataskaitą susijusią su kovos narkotikais, pateikia vertinimus, gairias ir pristato priemonės, kalbant apie kovos narkotikų strategijos gyvendinimą. Pagrindinis ES narkotikų strategijos pasiekimas, kuriuo galime didžiuotis jau keliarius metus, tai yra valstybėms narėms nustatoma bendroji sistema, taip pat ir kitiems suinteresuotiems subjektams ir pateikiama informacija ir gairės siekiant susitarimo šioje srityje. Tai yra pagrindinis šios strategijos privalumas dabartinė strategija baigs galioti 2020 metais. Mes tačiau jau dabar įvertiname pirmąjį veiksmų planą įgyvendinant dabartinę narkotikų strategiją ir šiais metais parengėme tinkamą komunikatą, kuris skelbiamas mūsų interneto tinklapyje ir jame yra pristatomi vertinimo rezultatai. Taip pat mes vertiname galimybę kaip pagerinti kovos su narkotikais veiksmus, pasitelkus naująjį veiksmų planą, kuris buvo patvirtintas šių metų birželio mėnesį. Dabar norėčiau pristatyti kelis vertinimo rezultatus. Vertinimas, kuris buvo atliekamas e, pasitelkus narkotikų vartojimo mažinimo tikslus, e, parodo, kad e, bendras vaizdas e, susijęs su prevencijos veiksmais gydimu nuo narkotikų priklausomybės yra teigiamas, tačiau remiantis šiais duomenimis negalima teikti, kad bendra padėtis susijusi su priklausomybė nuo narkotikų ir socialinėmis bei sveikatos grėsmėmis e, bei narkotikų paklausa pagerėjo. Kalbant apie narkotikų tiekimo apimčių mažinimą, teisės saugos struktūrų bendradarbiavimas vyksta teigiamai, tačiau vis tik tai e, narkotikų tiekimo mastai praktiškai nepakito. Konfiskuotų nelegalių narkotikų mastas parodo, kad situacija per pastaruosius keletą metų nepakito su narkotikų vartojimu susijusiu nusikaltimu. E, skaičius taip pat netgi didėja. Kalbant apie e, tarptautinį lygmenį, reikia pabrėžti, kad pagerėjo bendradarbiavimas tiek ES, tiek tarptautinių lygių kovojant su narkotikais. ES vis e, dažniau atitinkamuose forumuose, konferencijose pristato bendrą vieningą poziciją dėl narkotikų, moksliniai tyrimai ir sukauptas žinios narkotikų srityje taip pat e, stumėsi į priekį MCDDA. Tai yra tinklas, kuris apriepia tam e, tikrus informacinius centrus viso Europos Sąjungoje, Turkijoje bei Norvegijoje ir teikia svarbius reikalingus pasiūlymus bei žinias susijusias su narkotikų gamybą ir vartojimą. Taip pat reikia nepamiršti tokių institucijų kaip Europolas ir Cipolas, kurios taip pat prisideda prie informacijos rinkimo ir kaupimo bei mokslo tyrimų susijusių su narkotikais. Taigi vertinimo išvados yra tokios, kad reikia tęsti pradėtą procesą, patvirtinti naują veiksmų planą. Pirmikant Maltai, kovo mėnesį buvo pradėtos diskusijos ir jis baigėsi patvirtinus veiksmų planą. Šiuo metu gruodžio mėnesį šis veiksmų planas nėra naujas, jo nuostatos vadovaujasi dabar galiojančią strategiją, kuri baigia galioti iki 20 metais, tačiau yra tam tikrų svarbių naujinimų, kuriuos norėčiau paminėti, kalbant apie narkotikų paklausos mažinimą. Veiksmų plane yra numatoma pasitelkti naujasias technologijas, informacijos ir ryšių technologijas, siūloma taikyti, siekiant užkardyti narkotikų vartojimą, nes šiuo metu labai rimtų problemų patiriame su vyresnio amžiaus narkotikų vartotojais. Anksčiau su šia problema nesusidurdavome. Taip pat e, veiksmų plane yra skiriamas dėmesys pažeidžiamoms visuomenės grupėms, e, susijusiam su narkotikų vartojimu, pavyzdžiui, migrantams, taip pat e, ir narkotikų vartojimui kalinimo įstaigose. Kolega minėjo neseniai patvirtintas naujasias programas, e, pavyzdžiui, atitinkamų pakaitinių medžiagų vartojimas siekiant išvengti nereikalingų minčiūno, mirčiūno narkotikų perdozavimo, kalbant apie toliau naujus elementus, siekiant sumažinti narkotikų pasiūlą, mes siekime patvirtinti atitinkamus rodiklius bei vadovautis rodikliais, kurie buvo patvirtinti 2014 metais. Ir mes esame pakankamai arti užsibrėžtų tikslų. Žinau, kad antrąją spalio plenarinę sesiją atitinkami atstovai atvyks Europos parlamentą tam, kad pristatytų užsibrėžtus tikslus ir priemonės jiems įgyvendinti. Žinau, kad pirmininkaujant Estijai šiam klausimui yra teikiama pirmenybė, taip pat bus pristatomas naujos technologijos, kuris pasitelkiamus siekiant platinti narkotikus per. Uh, E, interneto pogrindį, to vadinamojo darknet. Taigi taip pat vienas iš mūsų veiksmų programos tikslų yra laikytis vieningos pozicijos tarptautinėse konferencijose ir forumuose ir vadovautis ONGAS dokumentu, kuris mums yra pagrindas dalyvaujant tarptautinėse diskusijose numatytos naujos priemonės ir veiksmai susiję su atitinkamu informacijos rinkimu dėl e, teisės aktų susijusių su kanapių vartojimu. Kolega minėjo sritis, kurios šiuo metu yra plačiai svarstamos taip pat ir ES lygiu. Taip pat esame parengę veiksmus susijusius su, su teroristiniu veiksmu ir teroristų grupių veiklos e, finansavimu iš e, prekybos žmonėmis ir narkotikų prekybos. Tokie yra naujieji mūsų veiksmų plano e, elementai, kaip minėjau, 2020-aisiais bus galioti dabartinė ES narkotikų strategija ir tikrai džiaugtumėmės, jeigu Europos parlamentas įsitrauktų į naujos strategijos rengimo darbus šiame kontekste. Ir tai bus jau paskutinis mano žodis. Norėčiau paminėti, kad greitų metų bus atliktas išorės įvertinimas mūsų veiksmų programos ir baigsis 2019 metais ir taip pat bus sudėdamoji naujos ES narkotikų strategijos kūrimo dalis. Pirmininkas, ačiū. Dabar trečiasis mūsų pranešėjas, tai yra Kanton Ližė. Jis yra vienas iš tyrimo, kurio pavadinimas ES narkotikų politikos peržiūrį vertinimas autorių. Tas tyrimas buvo paskelbtas lapkričio mėnesį, pons James Eager, kitas šio tyrimo bendrautorius, taip pat turėjo dalyvauti šios dienos posėdėje, negalėjo atvykti, taigi ponė Ližė, jums dešimt minučių pristatyti savo tyrimą. Ačiū, ponė pirmininkė, iš tiesų aš esu Kventinas Ližė ir e, esu bendrovės Optimity patarėjas. E, Mes konsultuojame vidaus reikalų ir teisingumo generalinius direktoratus komisijos įvairiais klausimais. Dėja, kolega James Eager negalėjo atvykti, dalyvauti šiame posėdėje, tačiau pasistengsiu jam taip pat atstovauti, pristatant tyrimo rezultatus. Tyrimo buvo siekiami įvertinti ES narkotikų politiką. Tyrimo tikslas buvo pirmiausiai pateikti tinkamą Įrodymas grindžiama informacija, e, e, tai yra tas ungas dokumentas, apie kurį vėliau kalbėsime, ES e, narkotikų politika yra tinkami teisės aktai, priepia labai plačias rytis ES lygmenį ir taip pat norėjome vertinti padėtis valstybėse narėse, pasirinkome septynias šalis - Čekija, Vokietija, Ispanija, Niderlands, Lenkija, Portugalija ir Švedija Šia skaidrėje nėra informacijos apie tai, kad mes vertiname padėtį e, taip pat e, trijose ne ES e, šalyse, tai yra Šveicarijoje, keliose JAV valstijose ir Urugvajoje, kuris yra labai svarbi šalis kalbant apie kanapių vartojimą. Randamėsi surinktais įrodymais, mes tengiamės pateikti palyginimą analizę susijusios narkotikų politiką valstybėse narėse. Taip pat apie tarpusavio sąsajas tarptautinės ES ir valstybinarių politikos kontekste rengiant kovos narkotikai strategiją. Ir vėliau, kaip jau minėjau, pakalbėsiu apie tą ONGAS dokumentą. Taip pat mūsų prašė parengti tinkamus politinius pasiūlymus, identifikuoti problemas. Noriu pasakyti, kad tyrimas buvo užsakytas praėjusiais metais, e, tiksliau praėjusiais metais lapkričio gruodžio mėnesį ir dauguma jo pasiūlymų jau yra arba įgyvendinti, arba juos yra atsižvelgiama, apie tai kalbėjo du anksčiau už mane kalbėjo pranešėjai. Šią skaidrį yra pristatomas jos narkotikų politikos kontekstas. Noriu pasakyti, kad svarbiausi šio konteksto aspektai yra susijusi su to, kad 1993 metais buvo e, padėtas pagrindas e, rinkti ir stebėti informaciją susijusią su narkotikų vartojimais. 2005 metais, jeigu teisingai pamenu, vyko atitinkamas parengto veiksmų plano įvertinimas ir taip pat jau buvo anksčiau minėta, minėtas e, reitoks tinklas, tai yra ekspertų dirbančių įvairiose valstybėse narėse tinklas susijęs su domenų rinkimu, siekiant geriau suvokti narkotikų politiką ES lygmenių. Strategija ir veiksmų plane įskirti penki politiniai tikslai, kuriais siekiama sumažinti narkotikų paklausą ir keliamą grėsmę ir taip pat išsklaidyti, sunaikinti narkotikų rinkas. Visi šie aspektai yra glaudžiai susijęs su nacionalinėmis politikomis. Atsižvelgiant į tai, kad laiko turime nedaug, dėje negalėsime pristatyti 200 puslapių tyrimo išvadų, tačiau Europos parlamento tinklapyje tą informaciją galite rasti. Mes tačiau pamėginsime vertinti padėtį dviejose atskirose šalyse, kurių tikslai susijęs su narkotikų politika kardinaliai skiriasi. Pirmoji šalis yra Švedija. Jos tikslas apskaitai sukurti visuomenę be narkotikų. Švedija susiję kovos su narkotikų politika ir strategija, taip pat ir su kova e, su kitomis priklausomybėmis, pavyzdžiui, alkoholio, tabako ir taip toliau. Nepaisant to, visuomenėje narkotikų vartojimas yra pakankamai paplitęs, nors teisės saugos institucijos, policijos struktūros imasi griežtų veiksmų, su to kovojant e, kita šalis, kurioje padėtis yra iškai priešinga, yra Portugalija. Ten e, siekiama <clears throat> sumažinti narkotikų daromą žalą tiek e, jų vartotojams, tiek visai visuomeniai. 2001 metais buvo stengiamasi Portugalijoje sumažinti įkalinimų už narkotikų vartojimą ar platinimą skaičių ir iš tiesų Portugalijoje veikia labai įdomi sistema. Pavyzdžiui, jeigu asmuo yra suimamas e, e, dėl narkotikų vartojimo, tai jis yra nesudėmas į kalėjimą, tačiau jam pasiūloma atitinkamas terapeuto paslaugas siekiant, kad e, jis atsisakytų narkotikų vartojimo. Čia keli bendro pobūdžio pastebėjimai, kelios išvadas. Pirmiausiai konstatavome, kad vienas iš svarbiausių aspektų susijusių su ES narkotikų politika yra tas, kad kiekviena, e, kiekvienas politinis sprendimas turi būti gyvenimas atitinkamame kontekste, siekiant užtikrinti jo veiksmingumą. Taigi reikia atsižvelgti, atsižvelgti atitinkamas aplinkybės, kuriomis yra politiniai sprendimai gyvendinami. Taip pat dar viena išvada, kad ne viena valstybė narėje nebuvo pasiekta ypatingo proveržio ir nepaisant e, tikrai rimtų pastangų MCDDA organizacijos renkant statistinius duomenis, reikia pastebėti, kad valstybėse narėse duomenų rinkimo metodika smarkiai skiriasi. Pavyzdžiui, Švedijoje e, yra labai daug sukaupta informacijos apie asmenys mirusius nuo perdozavimo nes ten e, taikomos skirtingos e, statistinių duomenų rinkimo metodikos nei kitose šalise. Taip pat pastebima tendencija kai kuriuose šalise vertinti narkotikų priklausomybę kaip socialinę, o ne kaip e, kriminalinę problemą. Kolegos kalbėjo anksčiau, taip pat minėjo, kad viena iš strategijos sudėdamųjų dalių yra susijusi taip pat su tikma narkotikų pramonė ir narkotikų vartojimo rinką veikiančia tam tikrose šalise. Verta paminėti, kad buvo investuota neseniai 100 milijonų dolerių mokslinis tyrimus susijusius su kanapių e, kaip vaistinės medžiagos poveikiu Tad svarbu diskutuoti ir apie šios narkotinių medžiagų aspektus. Taip pat labai svarbu pabrėžti MCDDA svarbą renkant strateginius duomenis, dalyvaujant įvairiose diskusijose. Manau, iš tiesų buvo atlikti du labai įdomus tyrimai kurių išvadomis mes galime dalyvauti savo diskusijose. Taip pat norėčiau šiek tiek paminėti UNGAS dokumentą ir anksčiau mes rėmėmės tradicinių trijų ramšių požiūrių, dabar tų ramšių skaičius padidėjo iki septynių e, ir e, atsižvelgiant į tarptautinių mastų vykstančias diskusijas, kalbant apie politinių sprendimų pasiūlymus, dar kartą noriu pakartoti tai, ką jau anksčiau minėjau, kad kai kurie mūsų pasiūlymai ir išvados jau ir buvo įgyveninti ir dabar yra gyvenime dėl to, kad tyrimas buvo paskelbtas lakryčio mėnesį. Pasbalota pagristai pastebėjo, kad tam tikrų specifinių politinių sprendimų veiksmingumas yra labai svarbus. Minėjome atitinkamus e, centrus e, sprendimų prieimimo, kurių pasiūlymai yra labai e, svarbus. Mes turėtume vertinti narkotikų vartojimą platesnėme kontekste, ne tik kalbant apie poveikį atskiriams vartotojams, dalintis informaciją tarp valstybių narių, tai yra vienas iš esminių strategijos įgyvendimo elementų. Dar vienas aspektas yra susijęs su diskusijomis dėl kanapių vartojimo ir e, iš tiesų dėl kanapių vyksta labai daug diskusijų ir mes skatiname ateitie taip pat vadovautis patvirtinant naują ES narkotikų strategiją septynių ramščių požiūriu ir atsižvelgti į tai, kokie sprendimai yra priimami tarptautiniu lygmeniu. Tiek norėjau pasakyti ir nekantrai laukiu būsimų klausimų. Pirmkas, ačiū. Klausimai bus užduodami po diskusijų. Dabar kalbės Europolo atstovas Jari Lyku. Jis vadovauja Europolo rimtų organizuotų nusikaltimų skyriui ir pakalbės apie ES narkotikų strategijos teisėjos saugos lygmenį. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už galimybę dalyvauti šiame klausime. Savo pristatymę sutelksiu šias temas. Tai yra nusikalstamas narkotikų rinkos, Europos vidinis e, e, narkotikų nusikaltimų tyrimo įvertinimas, taip pat e, e, slapta informacija ir galiausiai galiausiai pakalbėsiu apie tolimesnius žingsnius. Nusikalstamos rinkos. Taigi iš valstybių narių gauname informacijos, kad vis daugėja nusikalstamų veikų susijusių narkotikų e, vartojimu lyginant su 15 metais jų išaugo 19 procentų, tačiau kita vertus e, daugėja tokių tyrimų valstybės narėse, kuriuose dalyvauja ir mm, Europolas. Jeigu, mm, pavyzdžiui, 17 metais buvo 2059 tokių tyrimų, taigi mes palaikome e, valstybės narės atliekant e, tokių nusikaltimų tyrimą, kai šie liečia kelias valstybės narės ir yra susijęs su narkotikais. Na ir aišku, e, Europos polas taip pat vis plačiau įsitraukia iš tokius um, tyrimus. Taigi, pavyzdžiui, 15 metų apie 3 tūkstančiai, 16 apie 5 tūkstančiai tokių tyrimų. Taigi, ir tokie nusikaltimai apima e, migrantų neteisę, net, net, net kad gabenimą žmonių gabenimą ir taip pat prekybę narkotikais. Taigi vidurio laikotarpyje, vertinant ES kovos su narkotikais strategiją, paaiškėjo, kad mm, teisė tvarka neturi didelio poveikį sprendžiant šią problemą, tačiau kita vertus viena ataskaita nu, nustatyta, kad neteisėta narkotikų rinka yra vienas iš didžiausių nusikalstamų rinkų ES, kas trečia nusikalstama grupuotė yra susijusi su narkotikų priekyba. Ir paprastai yra prekiama daugiau nei vieną narkotikų rušimi. Na ir, na ir neretai šalia prekybos narkotikais vykdoma ir kita nusikalstama veikla veikla, pavyzdžiui, priekyba su klastotomis prekimis, migrantų ne, gabenimas netestas asmenų gabenimas ir iš viso vertinama, kad e, kasmet narkotikų rinkoje apyvartai yra bent jau 24 milijonai eurų kasmet. 16 metais mažiau nei 2 procentai turto gauto iš priekybos narkotikais buvo areštuota ir konfiskuota. Aišku, čia priklauso na, kai kalba eina apie konkrečiai narkotikus, tai rezultatai dar prastesni. Kitas dalykas tai yra sintetinių narkotikų rinkos ir galima daryti išvadas, kad e, tokie narkotikai kelia vis didesnę grėsmę viešai sveikatai, vis daugiau dažniau prekiama narkotikais internete, o kartu e, didėja narkotikų ištirkumas, taigi vertinant Europos narkotikų strategijos vidurio laikotarpio peržiūrą, buvo nuspręsta Europolė vykdyti vidinį vertimą. Tikslas buvo įvertinti, kaip galima būtų gerinti strategijos poveikį. Taigi viditinis vertinimas ir rekomendacijos buvo patvirtintos. Uh, mūsų tarnyboje ir buvo priimta iš tik išvadų, kad pro, rengiant programą buvo e, rekomenduojamas su kitomis susimis institucijomis, tikslas užtikrinti tinkamą priežiūrą, taip pat ir poveikį, e, aišku, e, padidinsime įgyvenimį vertimo metu nustatytas rekomendacijas. Dabar pristatysime pagrindinės mūsų rekomendacijas, kurių tikslas yra pagerinti tyrimų rezultatus prakybos narkotikais srityje. Pirmiausia, geres, E, e, Europolo reglamentas. Pavyzdžiui, kol kas yra neįtraukti sintetiniai narkotikai neteisėtai atgamenti į Europą iš trečiųjų šalių. Taip pat reikia gerinti informacijos mainus, ypač asmens duomenų e, mainus su trečiosiomis šalimis, ir su sąlyga, kad būtų laikomis atitinkamų sąlygų, kol kas e, tos sąlygos netaikomas trečiosiams šalims ir partneriams iš jų. Taip pat reikia pakeisti Europolo įgaliojimus tam, kad būtų pagerintas veiksmingas bendradarbiavimas su susimis iš trečiosiomis šalimis. Taip pat yra parengtas neoficialius dokumentas, kuriame kalbama apie kliūtis e, trikdančias informacijos menams su trečiosiomis šalimis ir taip pat kalbama apie tai, kaip galima būti gerinti pasakyti situaciją. Šis dokumentas buvo pirmiausia skirtas prekybai e, nelegaliam migrantų gabenimui, tačiau jį galima pritaikyti ir kitose srityse. Antra, mes turime e, be, sukurti e, teisėtvarkos institucijų lėšų surinkimo mechanizmus, reikia pagerinti, veiks, veiksmingiau panaudoti turimas galimybės šias rytyje ir e, vietoj to, kad būtų stelkima neteistas prekes, pirmiausia, reikės sustelkti į aukšto, įdin svarbius tikslus, tai pavyzdžiui, konkrečius asmenis ir tin, narkotikų gabenimo tinklus. Taip pat akivaizdu, kad ES teisės aktai dėl uh, pajamų iš nusikalstamos veiklos e, teisės aktų turėtų būti peržiūrėti ir tobulinimi. Toliau, e, vis plačiau prekiama narkotikais internete, e, nusikaltėliai vis plačiau tuo naudojasi ir dėl prekybos apimčių internete sudėtinga atsekti tokius nusikaltimus, bet to m, mm, pašto paslaugų operatoriai m, turėtų kurti procedūras, kuris leistų nustatyti paketus, kuriuose yra narkotikų ir neteisėtų prekių. Bet, bet reikėtų numatyti prievalį informuoti apie tai teisėtvarkos institucijas. Taip pat atitinkami teisės aktai turėtų būti peržiūrėti ir tobulinimi. Europos teisingumo teismas e, panaikino e, savo sprendimą dėl skaitminį teisų direktyvas Na ir to pasakoje suklosi situacija, kai telekomunikacijų operacijos nebeteiks telekomunikacijos duomenų e, teisė tvarkos institucijams atsakingoms už kovas su narkotikais, ypač IP duomenys. Todėl reikėtų teikti konkrečių pasiūlymų dėl teisinio pagrindo tolpilimo. Toliau. Akivaizdu, jog e, narkotikų e, tyrimai turėtų būti tolinami. Na ir akivaizdu, kad reikia tobulinti ir patį strategiją bei jos įgyvenimo veiksmų planą. Na, o kita vertus, komisija ir susijusios institucijos turėtų parengti daugiamečius e, veiksmų planus kovai su narkotikais laikotarpiu tarp 18 iki 20 metų. Mm kitam politiniam ciklui. Šis tikslas yra, ši priemonė yra skirta e, prevencijos e, mechanizmo tobulinimui ir jis liečia įvairias nusikaltimų rušis. Na ir taip pat e, reikėtų stulti į prioritetus ir operatyvius rezultatus. Taip pat reikėtų peržiūrėti Europos atsaką kovos narkotikais rytyje ponė pirmininkė. Dėkoju tiek iš mano pusės ir mielai atsakysiu į galimus klausimus. Dėkoju, e, ponė Liukų, už jūsų klausimą. Dėkojame, kad pristatėte teisėje tvarkos perspektyvą ir dabar perdusiu žodį poniai Katrin Šifer. Ji yra Regenbok e, fondo narė, tai yra nevyriausybinė organizacija iš Niderlandų, kartu su partneriais įvairių valstybių narių ir įvairiais Europos tinklais. Ši organizacija šiuo metu vykdo Europos finansuojamą projektą, kuris vadinasi pilietinės, pilietinės visuomenės indėlis formuojant kovos su narkotikais politiką. Taigi, E, stengiamasi paaiškinti, kaip pilietinė visuomenė gali prisidėti prie veiksmingesnės kovos su narkotikais politikos formavimo. Prašau pasidalinti jūsų patirtimis rytyje, prašau ponę Šifę. Dėkoju. Dėkoju už tai, kad pakvietėte į šį klausimą. Mano vardas yra Katrin Šifer, dirbu Regenbok grupėje, Taigi tai yra Amsterdame Niderlandas įsisteigusi organizacija. Taip pat mes e, es, taip pat koordinuojame atitinkamą Europos tinklo veiklą ir esame jo buveinė. Taigi, pristatysiu, kaip Europinio lygių pilietinė visuomenė gali prisidėti prie kovos su šiuo fenomenu. Taigi, trumpai pristatysiu Europos pilietinės visuomenės formo kovos su narkotikės rytyje formą. Taip pat pristatysiu e, per raisiais metais vykdytas iniciatyvas, taip pat pristatysiu kai kurias išvadas bei rekomendacijas. Taigi trumpai apie mūsų tinklą, tai yra mm, mes esame pilietinis visuomenės e, tinklas, e, kur, mm, kuris apima socialinės įtraukties ir sveikatos organizacijas, egzistuome nuo 2004 metų, iš esmės esame finansuojami iš ES komisijos lėšų, taigi mes inicijuojame e, koordinuotus projektus Europinių lygių, tai darome nuo veiklos pradžios, esame Mes turime 220 narių, daugiausia tai yra pilietinės visuomenės organizacijos, turime ir individualių narių. Pagrindinis mūsų tinklo tikslas yra susijęti politinę praktiką ir mokslinis tyrimus, nes dažnai tenka kontestuoti, kad yra puikių veikiančių tinklų. Um, mokslinio tyrimo srityje, tačiau tai nesėjama su uh, praktiniu gyvenimu. Pilietinės visuomenės organizacijos neretai turi daug žinių. Uh, Taigi per pastruosius keletą metų mes ypatingai susitelkėme į vartot, narkotikų vartojimą ir žalos didinimą, mažinimą, na ir galima mus pavadinti ir narkotikų žalos mažinimo tinklu. Taip pat e, mes e, vykdome praktus skirtus e, hepatitui C ir narkotikų vartojimui. Taigi, koks yra formas? Na, iš esmės jis buvo sukurtas remiantis komisijos 2006 metų žaliaja knyga ir ten buvo pabrėžtas ypatingas pilietinės visuomenės vaidmuo šiame kontekste. Iki to laiko iš esmės nevyko uh, mainai su pilietinė visuomenė, iš esmės vyko konsultacijos, tačiau jos vyko spontaniškai, buvo nenuoseklios ir buvo pastebėta, jog pribrendo poreikis komisijai sukurti formą, platformą, e, kurio dėka komisija galėtų pasikeisti nuomonėmis su pilietinė visuomenė. Taigi dabar pakomentuosi, kaip veikia pilietinis visuomenės kovai su narkotikais forumas. Mintis buvo tokia - užtikrintis subalansuotą įvairių ideologijų atstovavimą, nes kaip galite įsivaizduoti, kad yra ideologinių skirtumų, dėl to vyksta diskusijos ir pačiame forume, aišku, yra regioninių skirtumų, taip pat reikia skaidrių atrankos kriterijų, taip pat reikia nustatyti aiškius įgaliomis tam, kad būtų visiškai aišku visiems, kokius įgaliomis turi formas, ką jis gali nuspręsti. Taip pat buvo prieita išvados, jog reikia sudaryti sąlygas forumui tęsti savo veiklą, užtikrinti jo veiklos tesinumą, tačiau kita vertus, aišku, padėtis vietoje keičiasi, bet to šiuo metu Be to buvo nuspręsta, jog Europos kovos su narkotikai strategija ir atitinkamas veiksmų planas turėtų būti mūsų diskusijų pagrindas. Pirmas susitikimas vyko 2007 metais ir nuo to, to laiko kasmet vyksta. Formos susitikimai norėtųsi, kad tie susitikimai vyktų galbūt dažniau, du kart per metus, tačiau, kaip žinia, yra apribojimų, na ir kas dviejus metus galima teikti prašymus narystiai. Na ir jeigu pažiūrėsime visą formą, formą veiklą nuo pradžios iki dabar, taigi iš pradžių buvo sudėtinga, nes e, vyko daug ideologinių kovų, nuskambėjo įvairiausių ideologinių išsiskrinčių argumentų, tačiau dabar jau kaip ir prieita prie konsensuso, kad reikia tokių diskusijų, kurios tikrai duotų rezultatų. Na, nu, dabar jau galiu pasakyti, kad uh, forume daug labiau orientuojamas į rezultatus, yra konsensusas, yra aiškus valdymas struktūras, yra pirmininkas, vicepirmininkas, nu, o forumo sesijos rengiamas kartu su komisija, ruošiamas kartu su komisija kaip jau minėjau, e, ideologijos svarba sumenkėjo. Ūti, man rodos, jau šiek tiek palėtė ir veiksmų planą. Taip, formas labai teigiamai įvertino 17 metų veiksmų planą, nes e, pastebėjome, jog buvo atsižvelgta į daugelį iš mūsų rekomendacijų, jos įtrauktas į veiksmų planą, taigi, sakyčiau, jis yra pats pažangiausias iš visų likšelinių veiksmų planų ir daug svarbių veiksmų įtraukta ir mums labai svarbu, kad dabar veiksmų plane daug dėmesio skiriama ir žalos mažinimui. Na, o šalia e, pilietinės visuomenės forumo. Tikriausiai būtų įdomu sužinoti, kad yra ir kitų susijusių iniciatyvų. Mes kaip e, varkšnė organizacija nuo 2006 metų organiz koordinuom ir kitus europinius projektus, kurių tikslas yra įvertinti, kaip nacionaliniu lygiu pilietinė visuomenė galėtų e, įnešti e, indėlį, kokios tai turėtų būti struktūros ar nacionaliniu ar europiniu lygiu. Na ir taip pat bandome įtraukti politikos formuotojus į tinkamų struktūrų kūrimą. Na ir visai neseniai inicijuotas naujas europinis projektas. Ir uh, Ir čia šio projekto dėka e, mm, formas galės nešti savo indėlį, analitai e, fondas e, atliks koordinacinį vaidmenį. Taigi, išvados. Taip, tai aišku, karštas kabutėse klausimas, visi norėtų užtikrinti pilietinės visuomenės įsitrautimą, to nori visi politikos formuotojai, be kita kor nacionaliniu lygiu. Aš manau, kad formas puikiai pasvirtino europiniu lygiu. Mes didžiuojamės tuo, kaip plėtojasi šis procesas, jis iš tiesų geras. Na, nu, jeigu pažvelgsime nacionalinį lygmenį, tai dar tenka nemažai padirbėti, nes bent jau kai kuriuose šalyse problemų yra, kitose galbūt situacija yra geresnė, ten gerai dirbima, tačiau kaip ten bebūtų, nevyriausybinės organizacijos ir pilietinės visuomenės organizacijos kai kuriuose šalyse yra įbaugintos ir vis sunkiau joms dirbti savo darbą. Manau, kad veiksmų planas be kita ko galėtų prisidėti prie to, kad būtų tobulinas e, mūsų darbas ir nacionaliniu lygiu. Na ir pabaigai dar vienas pastebėjimas. E, mes jau kalbame apie, apie kovos Europos Sąjungos, apie Europos Sąjungos kovos narkotikais politiką. Tai aš pasigendu štai ko. Pasigendu pilietinės visuomenės perspektyvos, kai kalba eina apie uh, E, kovos su narkotikais politikos peržiūra. Pavyzdžiui, detoks tinklas jis pasitvirtino ir būtų visai neblogai, jeigu ir pilietinės visuomenės lygių turėtume kažką panašaus. Dėkoju. Dėkoju už puikų pasisakymą. Um, now... Labai ačiū. Dabar žvelgiant į mm, narkotikų, kovos su narkotikų klausimus iš miestų perspektyvos, tai šiuo klausimu pakalbės e, ponia Agnieška Sienevska. Ji yra Lenkijos kovos su narkotikais politikos tinklo mm, pirmininkė. Prašom, e, aštuonios minutės. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti jūsų komitetui už e, galimybę sudalyvauti šiuose klausimuose. Labai gerai, kad pilietinės visuomenės balso klausomasi Europos parlamente. Ir aš norėsiu pakalbėti apie Lenkijos e, kovos su narkotikai strategiją Europo, ES strategijos kontekste. Ir aš e, būtent pakalbėsiu apie vietinę ir miestų perspektyvą. Paprastai miestuose narkotikų vartojimas e, toks regimiausias ir ten daugiausia susitelkęs. Ir ES miestai e, pirmavo rengdami novatoriškas kovos su narkotikai strategijas ir po to tada jau jų pagrindų buvo kūriamos nacionalinės strategijos. Kaip tik todėl mes turėtume e, ir žiūrėti tiesiog Mm, pasidalyti miestų sukauptą patirtim, nes, kaip jau sakiau, miestai pionieriai šią prasme. Toliau. Dabar e, veiksminga e, būtent Varšuvos deklaracija paminėtina kaip kovos su narkotikais strategijos priemonė. E, 2016 metais Varšuvoje buvo e, renginys ir ten buvo priimta vadinamoji Varšuvos deklaracija, pagal kurią e, kalbama apie gerąją miestų praktiką, kurią rengiamos ES strategijos Tad kalbam apie labai veiksming, vis dėlto nors ir kartais strategijos būna veiksmingos, kartais išleidžiama iš akių miestų perspektyva, vietų perspektyva. O iš tikrųjų pagal tą deklaraciją miestai turėtų imtis iniciatyvos formuodami kovos su narkotikais strategiją ir po to tada jau įgyvendinti tą strategiją atsižvelgdami į konkrečius poreikius. Taip atrodo Varšuvos deklaracija, jos svarbiausi punktai. Pirmi trys punktai patys svarbiausia, čia kaip tik e, kalbam apie tai, kad politikos priemonės turėtų būti koordinuojamos, sprendimai e, priimami konsultuojantis su pilietinė visuomenė. Toliau antras punktas Mm, kalba apie tai, kad miestai turėtų numatyti novatoriškus sprendimus mm, narkoti, kovos su narkotikais politikos rytyje. Ir toliau trečias dalykas poli, - policija turėtų e, kartu ir kope, bendradarbiauti su mm, sveikatos ir socialinėmis tarnybomis. Tačiau šiame kontekste labai e, svarbios nevyriausybinės organizacijos, uh, kovos su narkotikais e, ekspertai iš visos Eurotik, e, Europos. Na ir Varšuvos deklaracijos tekstą galime rasti urbandrugpolicies.com tinklalapyje. Ir kartu dar yra galimybė pasirašyti šią deklaraciją. Jeigu jums tie teiginiai dešimt išdėstyti būtų priimtini, jūs galite tiesiog užėję į mūsų tinklalapį pasirašyti po šitą deklaraciją. Dar kas yra labai svarbu. Mes nenorėtume, kad Varšuvos deklaracija būtų vien popieriaus lapas. Tai galėtų būti gera politikos įgyvenimo priemonė, rodanti krypti miestams. kai jie formuoja veiksmingas e, kovos su narkotikais e, politikas. O taip, ES, sakykime, kovos su strategijos e, politikoje numatyti tokie svarbus dalykai kaip narkotikų paklausos, pasiūlos mažinimas, bendradarbiavimas su įvairiais subjektais. Bet padėtis čia nevienoda. vienoda Antai vakaruose daugiau dėmesio skiriama prevencijai, pasiūlos mažinimui, e, numat, nenumatomos sankcijos tam tikrais narkotikų vartojimo atvejais. Ir kartu yra kitas frontas miestų, e, vietų, kurios įgyvendina visai kitokią kovos narkotikais politiką e, pažangos pavyzdys tai Kopenhaga, Danijos sostinė. Mm, ten miesto savivaldybė ėmėsi kartais ir prieštaringų, tačiau labai veiksmingų žingsnių, kuriais siekiama sumažinti e, narkotikų pasių, tai yra paklausą, vartojimą, numatomos medicininės heroino dalymo programos, kartu numatomos patalpos, kur narkomanai gali saugiai susileisti narkotikų. Be to, Kopenhagoje yra ir praktikos keitimosi e, programų ir be to yra H17. Toliau. Dabar mūsų tinklas buvo surengęs tyriamąjį apsilankimą Kopenhagoje mūsų tinklo atstovams ir politikos atstovams. Ir mes e, paklausėm Danijos kolegų, Kopenhagos kolegų, kodėl uh, E, jūs ėmėtės tokių sprendimų. Mums buvo atsakyta, kad tokie sprendimai pigesni, dėl to situacija saugumo padėtis pagerėja miestuose ir tai yra svarbiausia. Ir jau dešimt metų panašios programos jau įgyvendinamos ir mm, ketinama toliau tas programas tęsti, nes tai pigiau, veiksmingiau ir užtikrina geresnį saugumą. Kita vertus yra tokios valstybės kaip Lenkija. Pas mus dėja paklausos pasiūlos mažinimo e, veiksmai dar riboti. Ir tad čia palyginu dvi ES valstybės ir matom, kaip skiriasi vietos kovos su narkotikais politika. Tad e, ta, tas vaizdas rodo, kad vietos e, miestų institucijos gali tikrai prisidėti prie e, vietos kovos su narkotikais politikos, nacionalinės politikos formavimo. Toliau. Mūsų Europos parlamento atstovas Michalas Bonikar surengė e, seminarą visuomenės sveikatos e, klausimais. Ir tai buvo siejama su miestų kovos su narkotikais politikos klausimais. Ponas Boni išsiuntinėjo regionų komiteto, e, nusintė komiteto pirmininkui laišką, kuriame išdėstė e, tam tikrus punktus ir noriu pabrėžti Europos regionų komitetų vaidmenį e, formuojant regioninės ir ES kovos su narkotikais strategijas. Na ir dar kartą norėčiau paraginti jūs maloniai užeiti į tinklalapį, kur rasite Varšuvos e, deklaraciją ir e, ją pasirašyti, jeigu jos teiginiai jums priimtini. Labai ačiū, ponė Šenevska. Na ir galiausia išklausysim paskutinės prelegentės dabar jau mes šiek tiek užtėsim, todėl prašysiu kalbėti kuo glaučiau. Na ir galutinė, paskutinė prelegentė, ponia Aliona Kurbatova, ji e, yra ES e, tarybos, e, tarybos darbo grupės skirtos narkotikų klausimams pirmininko pavaduotoje. Mes dabar rengiam kartu parlamento atitinkamą pranešimą skirtą direktyvai. Direktyva dabar ne per seniausia buvo suderinta tarybos e, toje darbo grupėje. Ir tada iš ponios Kurbatuvos išgirsim e, naujausią padėtį. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komiteto nariai. Noriu pasakyti, kad valstybės narės iš tikrųjų padarė viską, kad teisės aktų pasiūlymų paketas būtų užbaigtas ir mums belieka žengti paskutinius žingsnius. Pagal mūsų planus tur, tikimės, kad tas procesas bus baigtas iki metų pabaigos. Tikrai darbas vyko ilgą laiką Tačiau e, nuveikėm didelį darbą, nes kaip jau išgirdom iš ne vieno prelegento, naujosios psichoaktyviosios medžiagos teikia daugybę išbandymų Europos e, Sąjungai. Ir ne viena valstybė narė e, jau kenčia nuo uh, sintetinių opioidų platesnio vis vartojimo. Tad šie teisės aktai, kai jie jau bus patvirtinti, padės valstybėms narėms veiksmingiau kovoti su tuo nauju fenomenu. Dar noriu pasakyti, kad ES veiksmų planas skirtas 17-20 metams jau buvo plačiai aptarinėjamas. Iš ties tai yra labai didelis geras pagrindas valstybėms narėms šioms orientuojant e, savo nacionalinės strategijas, nes čia kalbam apie bendrą tam tikrą pagrindą, m, mm, kuris teikia kartu daug pavyzdžių, rodančių, kaip reikėtų elgtis, jeigu norim veiksmingai gyvendinti kovos su narkotikais politiką. Mes dabar jau sistemingai dirbom su naujosiomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, jos paminėtos plane. Kartu minimi ir kiti dalykai. Na, o dėl psichoaktyviųjų medžiagų, tai prieš kelias savaitės aš vadovavau koordinatorių posėdžiui, kur buvo pasikeista naujausia valstybių narių patirtimi ir padėtis rodo, kad reikia daugiau dirbti, mažinant paklausą ir pasiūlą. Ir valstybės narės, kurios e, tą daro jau, jos e, ir toliau masto apie tai, kad im, reikėtų imtis tos iniciatyvos, kad būtų galima uh, sumažinti mirčių susijusių su naujų psichoaktyvių medžiagų vartojimų skaičių. Dar valstybės narės aptarinėja ir štai tokį, tokius klausimus kaip sankcijų, baudų, bausmių klausimas. Tai irgi susijęs su naujoju veiksmų planu buvo tam tikrų elementų buvusiame veiksmų plane, o dabar naujame veiksmų plane tie dalykai įvardyti atviriau. Ir mes juos dabar aptarinėjom horizontaliojo narkotikų darbo grupėje. Būtent e, kaip, e, kokių alternatyvų būtų galima numatyti sankcijoms ir bausmėms. Nes siekiant veiksmingumo, tai turim susitaikyti su mintim, kad e, narkomanija, tai yra priklausomybė nuo narkotikų, yra lyga, tai nėra nusikaltimas. Ir būtent reikėtų tada pakeisti ir baudžiamąją praktiką. Tad noriu pasakyti, kad priemonės, kurios įvardytos naujajame veiksmų plane, ypač priemonės susijusios su naujosiomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, gyvai aptarinėjamos mūsų horizontalėje darbo grupėje. Ir per ateinančius mėnesius e, naujos psichoaktyviosios medžiagos bus irgi labai plačiai aptarinėjamos. Mes aptarinėsim fentanilių klausimą ir aptarinėsim tai, kaip būtų galima valstybėms narėms veiksmingiau apriboti tos medžiagos plitimą, kokiu papildomu priemonių būtų galima imtis paklausos srityje. Dar svarbu paminėti, kad tas naujasis veiksmų planas grindžiamas tam tikrais rodikliais, kurie yra konkretesni negu buvusio plano. Antai, kur kalbama apie tam tikras gairias, tai susijusia su paklausa. Tai pagal rodiklius bus galima geriau įvertinti e, rezultatus, kuriuos pasieksim iki 2020 metų. Labai ačiū už naujasios paskutinės padėties apžvalgą. Čia buvo paminėjot naujos psichoaktyviosios medžiagos pavadinimą. Aš ban... Čia labai ilgas tas pavadinimas, nežinau, ar man pavyks jį ištarti. Aš treniravausi ne kartą, bet jūs pati gerai uh, E, ištarėt, bet aš pabandysiu. Labai ačiū už naujausią informaciją. Kolegos, taip e, dabar nori kalbėti ir e, daug, nemažai kolegų, bet mes išgirdom pasisakymų iš agentūros centrų E, kovos su narkotikais centro, komisijos generalinio direktorato atstovų, kitų atstovų. Ir e, norėčiau tą progą padėkoti visiems prelegentams už tokius puikius pasisakymus ir už tai, kad glaustai kalbėjot. Na, o dabar pradėsim nuo e, mūsų komiteto narių. Pirmiausia, mūsų pranešėjas ponas Boni. Labai ačiū. Pirmiausiai noriu padėkoti visų institucijų atstovams pristačiusiems savo poziciją, taip pat pilietinės visuomenės organizacijų atstovams už jų pranešimus. Manau, kad tokiu būdu mes susidarėme išsamų vaizdą apie įvairias pozicijas. E, taigi dėkoju už jūsų pristatytas mintis ir dės. Taip pat noriu padėkoti mūsų agentūrai MCDDA už atliktą darbą, už parengtas ataskaitas, e, vertinimus, tendencijų vertinimus. Tikrai labai svarbu, kad tokia agentūra veiktų pat reikia nepamiršti, kad tvirtinsime naują reglamentą ir direktyvą ir tam tikrus pokyčius šiuose dokumentuose susijusius su psichotropinėmis medžiagomis tam, kad galėtume geriau įvertinti šių naujų psichotropinių, psichotropinių medžiagų keliamą grėsmę, taip pat turėsime parengti ankstyvo įspėjimo sistemą. Taigi turime nepamiršti ir šios agentūros e, veiklos finansavimo, e, taip pat kitų jos veiklos e, kvėpimo šaltinių, kadangi agentūrai būtinas tarptautinis bendrabiavimas, bendrabiavimas su kitomis agentūromis, institucijomis valstybėse narėse. Taip pat turime vertinti padėtį kai kuriuose šalise, kai kurių vyriausybių vykdoma veikla susijusi su politiniais sprendimais, kurie yra svarbus siekiant įgyvendinti svarbiausius e, Europos narkotikų strategijos e, tikslus, e, tačiau kai kurios šalis yra šiek tiek atsiribojusios nuo šių temų. Todėl manau, kad turėtume paraginti valstybės narės glaudžiau bendradarbiauti, šios įtie paaiškinti šių temų svarbą ir manau, kad atitinkamų teisės aktų dėl naujų psichotropinių medžiagų nuostato gyvenimas ir atitinkamas būdas tam bendradarbiavimui paskatinti. Taip pat, e, suprantu, dedame pastangas, kad situacija pasikeistų, tačiau, kaip e, jau buvo šiandien minėta, teisės saugas. E, struktūros uh neturi lemiamos įtakos. Siekiant padėties pagrėjimo, taigi turime pagalvoti ir apie tai, kaip e, padėti teisės saugos struktūroms valstybėse narėse ir ES lygmenių buvo minėta, kad e, trūksta mums e, galimybių keistis duomenimis su trečiosiomis šalimis ir reikia sukurti atitinkamą sistemą, informacijos keitimosi ir turime šį klausimą, šiam klausimui skirti atskirą dėmesį, nes labai svarbu suvokti, kaip e, svarbu yra keistis informacija kovant su organizuotu nusikalstamumu arba su narkotikų prekyba e, susijusiais nusikaltimais, todėl privalome sustiprinti bendarbiavimą tarp Europolo ir nacionalinių teisės saugos institucijų. Svarbu suvokti, kad e, per perinamąjį laikotarpį kuomet e, narkotikų vartotojai pirmiausiai nebūtų laikomi nusikalteliais, o e, veikiau asmenimis turinčiais tam tikrų sveikatos e, sutrikimų ir problemų. Taigi mes turime kovoti ne su vartotojais, tačiau daug veiksmingiau ir griežčiau turime kovoti su narkotikų pramonė. Narkotikų industrija tiek Europoje, tiek ir visame pasaulyje. Čia labai svarbi viena išvada, nes e, Viena iš galimybių įsigyti naujų psichotropių medžiagų yra internetu. Todėl turime ieškoti naujų priemonių, kaip su to kovoti daug rimčiau ir griežčiau. Taip pat labai svarbu suvokti ir suprasti svarbu nevyriausybinio organizacijų vaidmenį kovojant su narkotikais ir siekiant padėti žmonėms ir svarstant e, primamų politinių sprendimų ir veiksmų. Apriepimumo aspektus čia labai svarbu pasitelkti vietos partnerius, Agnieška minėjo Varšuvos deklaraciją, taip pat labai svarbu kurti atitinkamus bendradarbiavimo tinklus. ES požiūrių komisija, parlamentas, kitos institucijos privalo remti visus bedarbiavimo tinklus, siekiant skleisti informaciją, siekiant dalintis teigiamą patirtimi. ES mastu. Paskutinis pastebėjimas išklausius pranešimų būtų toks. Keliant klausimą, kokias išvas galėtume padaryti po šių klausimų. Mano manimu, keturias tokias išvadas būtų galima pasiūlyti. Pirmiausiai, turėtume pritaikyti savo vykdomą politiką prie nacionalinių ir europinių lygmenių įgyvendinamų e, priemonių ir padėti MCDDA kovoti su naujomis psichotropinėmis medžiagomis, jų patekimu į vartojimo grandinę ir iškoti naujų paramos būdų MCDD veiklai remti, kalbant apie prevenciją ir kovą su narkotikais, manau, kad e, turime remti atitinkamas e, teisės saugos agentūras, siekdami iš naujo patvirtinti arba patvirtinti naujas keitimas informaciją, tvarkos taisyklės Bei, kaip minėjo keli pranešėjai, reikia pradėti diskusijas susijusias su, pavyzdžiui, kanapių vartojimu medicininiais tikslais. Manau, kad ES lygmenių viena vertus turime elgtis apdairiai, nes tikrai nenorime čia pradėti ideologinio pobūdžio diskusijų, tačiau taip pat turime ir įsiklausyti į naujus signalus, naujausią informaciją. Na ir paskutinis pastebėjimas, kuris taip pat buvo minėtas, tai yra būtinybė keistis informaciją požiūriais tarp visų partijų suinteresuotų subjektų ir kurti keitimus geriausią patirtimi tinklą. Helga Stevens dabar kalbės. Ačiū pirmininkė kolegos. Pirmiausiai Norėčiau padėkoti visiems pranešėjams už įdomias mintis. Ši tema iš tiesų yra labai svarbi, tačiau taip pat yra labai sudėtinga. Buvo kalbama apie kovos su narkotikais agentūrų, komisijos Europolo struktūrų bendradarbiavimo stiprinimą. Čia užuot parengus naujas strategijas ir veiksmų e, planus, mes kalbame apie narkotinių medžiagų perdozavimas, pastebime taip pat ir tai, kad nemažėja nei paklausa, nei pasiūla. Ir panašu, kad e, nėra siūloma jokių naujų radikalių sprendimų. Narkotikų pivartas siekia 24 milijardus eurų, iš to pelnosi nusikaltėliai, todėl reikia šią rinką sugriauti, nes šiuo metu mes puikiai matome, kad narkotinės medžiagos yra parduodamos ne tik gatvėse, tačiau taip pat jų galima įsigyti ir internetu. Žinau, kad jūs vertinate taip pat ir kokią politiką kovos su narkotiku vykdo Junktinės valstijos. Galbūt galėtume uh, iš jų pasimokyti. Kai kuriuose valstijose buvo legalizuota marihuana, jos vartojimas galbūt, galėt, galbūt galėtumėte uh, ką nors pakomentuoti, kaip galima pasimokyti iš šių primtų neseniai sprendimų. Pons Dehovskis, ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems diskusijos dalyviams už pareikštas mintis klausiaus diskusijos iš savo biuro. Iš pradžių tačiau labai džiaugiuosi, kad Europos parlamento patalpose vyksta tokie klausimai, nes mes galime tokiu būdu įsivaizduoti daug geriau problemos visumą, taip pat atsižvelgti ir į tam tikrus specifiškumus E, skirtingose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Čekijos Respublikoje mes e, turime tam tikrų specifinių problemų susijusių su sintetiniu narkotikų gamyba. Buvo minėtos diskusijos jėgoje naujas psichotropinės medžiagos ir labai svarbu, kad Europos parlamentas primtų atitinkamus nutarimus susijusius su, su šiomis naujomis psichotropinėmis medžiagomis. Tačiau taip pat reikia suvokti, e, kokios tai yra medžiagos, kad jos būtų įtrauktos į naujų narkotinių medžiagų sąrašus, e, suvokti, kaip jos yra gaminamos. Penktadienį Čekijoje vyko trys e, diskusijos įvairiose įkalinimo centruose ir e, galėjome konstatuoti tų diskusijų eigoje, kad labiausiai paplitusios narkotinės medžiagos Šiuo metu tai nėra, pavyzdžiui, marihuana ar kitos psichotropinės medžiagos. Daugiausiai tose diskusijose buvo kalbama, kalbama apie tai, e, kokį poveikį daro tos naujos psichotropinės medžiagos, kurios gali turėti katastrofinės įtakos asmenų elgesiu, ypač turintamenyje, kad vis daugiau jaunimo įsitraukia iš šių naujų psichotropinių medžiagų vartojimo. Kai kurios šių medžiagų yra naudojamos, pavyzdžiui, ir įvairiose gėrimuose. Ir e, kelia daug didesnį grėsmę. Taip pat uh, Man labai svarbus keitimas informacija aspektai, to įsitikinome lankydamiesi Maroke. Prieš kelias savaitės ES veikia atitinkama paramos programa sergantiems AIDS ir ŽIV. Viena iš sudėdamų šios programos dalių taip pat susijusi su narkotikų vartojimo, tačiau mums reikia, e, nes e, nemaža dalis AIDS živ e, sergančių asmenų taip pat vartoja ir narkotikus. Turime suvokti, kad šios problemos yra glaudžiai tarpusai susijusios, jau pribrendo laikas keistis informaciją ne tik su JAV, tačiau taip pat reikia vertinti ir problemas, su kuriamis susiduria Afrikos valstybės nes e, Afrikoje yra tokių šalių, kurios e, šios medžiagas, e, kuriuose šios, šios medžiagas yra gaminamas, taip pat reikia vertinti padėtį Rusiją arba Meksikoje. Turėjau galimybę kalbėti su asmenimis, kurie man pranešė, kad per Čekiją keliaujančios narkotinės medžiagos iš tiesų į Čekiją patenka iš Kinijos pašto siuntų pavydalu. Taip pat e, egzistuoja ir atitinkamos e, atsiskaitimo sistemos už šias pašto siuntas. pasitelkus pogrindinį internetą Lankydamėsi kovos narkotikais agentūroje, išgirdome atitinkamas informacijas apie tai, kaip stacija pasikeistų, jeigu nebūtų baudžiama už marihuanos vartojimą. Tai marihuana, žinoma, niekur nedingtų ir įsivaizduokime, kaip viskas pasikeistų jeigu marihuaną būtų galima būtų pradėti prekiauti laisvai, tai jos kaina nuo, 30, e, nuo 60 kronų iki 130 išauktų. Reikia atsižvelgti mokslininkų e, vykdytų tyrimų išvadas susijusias su narkotinėmis medžiagomis. Jeigu mes legalizuosime marihuaną. Tai pirmiausiai turėsime įvertinti jos daromą neigiamą poveikį sveikatai. Taip pat reikėtų stebėti tai, kas vyksta šiuo metu Kalifornijoje. legalizavus marihuaną. Aš manau, kad pirmiausia mums reikia atviros diskusijos, nes turime kalbėti ne tik apie narkotinių medžiagų kai kurių e, legalizavimą ir bausmių netaikymą už jų vartojimą. Būtina atsižvelgti tos diskusijos metu į visus aspektus. Esu sukaupęs tam tikros patirties šioje srityje ir e, matau, kokia yra dabartinė situacija susijusi su narkotikų vartojimu. Tai yra daug platesnio masto problema ir susijusi ne vien tik su tam tikrų medžiagų uh, legalizavimu ar nelegalizavimu, ar e, vartojimo mastais, ar atitinkamų programų egzistavimu. Reikia viską vertinti platesnėme kontekste. E, taip, e, pažadu, kad jūs ginsite toliau. Ignacio Carrera. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš esmės galėčiau pritarti nemažai tam, kas sakė kolega konkrečiai dėl tų e, vadimų minkštųjų, kabutėse, narkotikų ir, ir veikiausiai būtų labai sudėtinga užtikrinti, kad e, diskusijose, be kitoko ir parlamente, e, būtų daugiau dėmesio skirima šiam klausimui, nes kai pradedi kalbėti apie narkotikus, visuomet sakoma, kad visi narkotikai yra blogai ir mes kaip parlamento nariai turėtume labai ramiai e, tai aptarti, nes marihuanos, e, hašišo, uh, E, draudimas kainuoja labai daug, kainuoja labai daug užtikrinti teisės aktų vykdymą. E, na ir taip pat kainuoja ir tokių narkotikų atsiekimas, areštavimas, konfikavimas. Ir jeigu tokie narkotikai būtų įteisinti, galėtume viena vertus daug sutaupyti mm, Na, o kita vertus galėtume net ir uždirbti ir galėtume investuoti sutaupytas lėšas į kovą su pavojingesniais narkotikais, kurių pasiekmes daug skaitės, skaudesnės. Nu, beje, Ungas E, iki 19 metų ketina peržiūrėti savo poziciją dėl tam tikrų narkotikų rūšių ir galbūt tai būtų visai neblogai, jeigu ir parlamentas pasinaudodamas šią progą galėtų peržiūrėti savo poziciją, galbūt net ir europinė pozicija būtų peržiūrėta, galbūt galėtume pasirinkti ir griežtesnį požiūrį į tokių narkotikų legalizavimą ir jų kalba eina ne apie e, ideologiją, o apie praktinius svarbiausius aspektus, taip, tai galiu pritarti. Iš tikrųjų būtų e, gerai, kad e, galėtume labiau sutelkti šias temas. Aišku, narkotikų poveikis visuomeniai, tiesiai tvarkos institucijoms ir kaštai, visą tai taip pat reikėtų uh, apsvarsyti. Žvilgiu laikrodį, svarstau, ar yra norinčio atsakyti. Pone Bonė, ar norite sureaguoti komentus? E, komentarus atrodo, kad ne, kalbėtojai. Jei jūs neprivalote visi iš jūsų uh, sureaguoti tai, ką sakė parlamento nariai. Tačiau jeigu pagidaujate, jeigu manote, kad parlamento nariai kolegos paminėjo svarbių įdomių dalykų, galite reaguoti. Ar galbūt norite pasidalinti baigiamosiamis, apibendrinančiamis pastabimis, tai prašau. Na, turime keltą minučių, nebūtina čia laikytis kažkokios konkrečios sekos. Ir dar prieš štai ką. Ponas Kora ir kiti kolegos paminėjo štai ką. Šiandieną mes labai stengiamės e, klausimo metu užtikrinti labai visapusiškas diskusijas ir aptarti šį klausimą iš įvairių aspektų, bet aišku, tai yra kompleksiškas rytis. Taigi dabar žodis prelegentams. Pirmiausia, panė Kirstin. Taigi keliam visiems po kelias minutės. Taip, trumpai. Tiesiog norėčiau trumpai sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta apie naujas psichoktyvės medžiagas, nes dalyvame viename šiam klausimui skirtame projekte ir be kita ko įvertiname situaciją įvairiose Europos šalyse ir teko konstatuoti, kad e, ankstyvo perspėjimo sistemos, kurios yra e, svarbi priemonė daugelį Europos valstybių narių ir teko konstatuoti, kad ne visuomet ta priemonė gerai dirba. Iš dalies tai susijęs su tuo, kad trūksta gerų e, sąsajų tarp uh, tų institucijų darbo, kurios atsakingos už ankstyvą perspėjimo sistemas ir e, vietą veikiančių pilietinės visuomenės organizacijų, nes vietą dirbantis e, asmenės e, organizacijas kartais turi daug daugiau informacijos apie tai, kokios medžiagos yra šiuo metu naudojamos ir neretai ankstyvą perspėjimo sistemas nepima tokių medžiagų. Ir dar trumpai pakomentuosiu kodėl naujos psichoktyvo medžiagos taip išpopuliarėjo. Turime nepamiršti, jog e, tam tikri tradiciniai narkotikai, kokainas, heroinas, e, už jų naudojimą laikymą yra baudžiama. Tačiau daugelis e, narkotikų naudotojų e, ima dėl tos priežasties naudoti naujas psichoktyves medžiagas, naujus narkotikus, kurie neretai yra gerokai pavojingesni. Todėl galbūt reikėtų visai pagalvoti apie tai, kad e, nereik... nusotume taikyti baudžiamą atsakinybę už tam tikrų senų tradicinių narkotikų turimą ir vartojimą. Ponas Belotė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Uh, sureaguosiu tai, kas sakė ponas Boni. Norėčiau jam e, nuoširdžiai padėkoti už tai, kad paremėte ir mūsų pastangas kovojant su PS. Tai iš tikrųjų e, e, iššūkis, kas savaitę tenko cituoti, kad atsiranda po dvi naujas, psicho, naujas narkotinės medžiagas, tenka stebėti tai, kas vyksta interneto formuose, blogose, rinkoje. Analizė yra esminis dalykas, nes uh, Mm, mes, jeigu ką uždraudžiame, norime tinkamai uždrausti, tai, aišku, išteklis yra, ištekli yra svarbus aspektas, nes rinkoje tiesiog bujoja prekyba įvairiomis narkotinėmis medžiagomis. Taigi labai esame dėkingi už jūsų teikiamą paramą. Dėl to, kas sakė ponas Kurau, dėl ponas Bonjev, dėl šių diskusijų. Taigi tiek šis komitetas, tiek ir parlamentas vaidina labai svarbu vaidmenį, nes tokiu būdu piliečiai gauna balsą ir jūsų dėka europinių lygmenių e, nuskamba jūsų piliečių balsas diskusijose. Ir buvo labai teisingai pastebėta, kad Ungas ketina e, peržiūrėti e, savo darbų planą. E, Ir tiesa, europiečiai labai daug nuveikė šis rytyje, tai padeda geriau suvokti fenomeną. Nenorime, aišku, kažko mokytis, bet tikrai turime kuo pasidalinti. Veikiausiai ir parlamentas turi ką pasakyti šiuo klausimu ir turi kuo pasidalinti. Uh, medicinių kanapių, tai aišku svarbus dalykas. Ir kaip spręsti šį fenomeną, tai taip pat svarbus dalykas. Atsakant į pono Stevens pastabas, e, JAF naudojamas, marihuana jau naudojama teisėtai ir mus labai domina šis fenomenas, norime įvertinti ir teisinius jo aspektus, kokiums sąlygoms esant galima platinti tokią marihuaną. Taip, egzistuoja rinka, teisėtai marihuanai JAV, aišku, e, variklis yra pelnas. Na, pas mus Europoje, jeigu taigi tai nuspręstume įteisinti, aišku, prioritetas būtų visuomenės veikata, jos apsauga. Aišku, labai didžiai stebinime tai, kas vyksta atitinkama JAF rinkoje ir veikiausiai kitais metais jau pasidalinsime konkretesnę e, informaciją apie tai ir taip pat e, mūsų e, vertinimais. Dėkoju agentūrai už jūsų darbų. Ir dabar kolega iš Europolo atsakys į pastabas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Daugelis e, e, kalbėjusių minėjo, jog nepaprastai svarbus informacijos mainai sutinku. Ir labai, labai svarbu, kad e, mūsų primimi sprendimai būtų remiami, grinčiami iš valstybių narių gaunama žvalgybinė informacija. Uh, Na ir ar valstybės narės turtų su e, organizuotu ir sunkiais, su kitais nusikaltimais, prekyba narkotikais, kitais organizuotais nusikaltimo būdais. Svarbu, kad pasiremtume e, informacijos mainų sistema. Ir Ypač tai pasakytina, kai kovome su organizuota priekyba narkotikais. Ir labai svarbu vykdyti tikslingas, suderintas e, operacijas. Na ir aišku, yra individualių organizacijų, kurios pasipelno iš priekybos narkotikais ir svarbu sustelkti į mm, bendras priemonės, tai duotų veiksmingesnių rezultatų. Na, o kai kalba eina apie e, lėšų surinkimais narkotikų prekybos. Taip, tai iš tikrųjų bendra veikla svarbi. Na ir kai kurios tokios organizacijos e, užsima ne vien tik tais e, prekybę narkotikais, bet ir e, kita nusikalstama veikla. Turime to nepamiršti, bet to labai svarbu bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir tai pasakytina ne vien tik apie kovą su narkotikų gabenimu, bet ir apie kitas nusikalstamų formas. Na ir elektroninės priekybos rinkos tampa labai svarbiamis Ypač tai pasakytina apie ko nelegalę prekybą internetu įvairiomis prekiamis paslaugomis, bet ir taip pat ir narkotikais. Ir vartotojai įvairiose vietose, regionuose gauna daugiau galimybių įsigyti internetu narkotikų. Taigi to fenomeno taip pat turėtume nepamiršti, o dėl gerosios praktikos bendradarbiant su JAV Taip, Europolas turi ryšių palaikymo pareigūnus ir iš JAV įvairių, e, tai yra palaikomi ryšių su įvairiomis JAV tarnybomis, įskaitant ir kovos narkotikais tarnybą ir, aišku, daugelį dalykų aptarėme, be kita ko kalbame apie tai, kaip e, kovoti su nelegalia prekyba narkotikais vadinamajame tamsiajame tinkle Daknet. O dėl kanapių, Tai aišku, kalbėjome apie galimybę um, įvertinti e, šią sritį ir kaip e, JAV visuomenė atsiliepė kanapių legalizavimas, skaitant socialinius ir sveikatos aspektus. Dėkuoju. Um, Ačiū dar bus galima sureaguoti, bet dar ponia Stevens e, pateikė klausimą. Nepamirškit, kad mūsų konferencija e, klausimus stebi e, kolegos ir ekrane. Ir gal tada iš komisijos išklausykim galutinių žodžių, prašom. Pone Ute Stygel, ačiū. Pakalbėsiu apie ryšius su jungtinėmis tautomis e, ir būtent procesą, kuris vyks iki 2019 metų, mes atidžiai juos stebim. Mūsų tikslas tai stebėti rezultatus, kurie pasiekti per UNGAS e, šitą galutinį e, dokumentą, nes tai, kas pasiekta, iš tikrųjų nereikėtų vertinti kaip automatinius tam tikrus pasiekimus, reikėtų išlaikyti jau užimtas pozicijas, nes e, situacija tokia, kad yra valstybių, kurios savotiškai žengia atgal. Mes laikomės subalansuoto požiūriu ir būtent apie tai kalbama UNGAS galutinėme dokumente nežinau ar jūs žino, tačiau vyksta nuolatinių dialogų su įvairiomis šalimis, turiu galvoje kartu ir JAV. Keičiamės informaciją su partneriais JAV, e, informaciją apie kovos su kanapės vartojimų politikos veiksmingumą, e, pasiektus rezultatus. Ir apie tai bus kalbama konkrečiai ateinantį per ateinantį ir kitus posėdžius. Be to mes stiprinam ryšius ir su Kinija, jau prasideda ekspertų lygio konsultacijos, tad mes visiškai suvokiam, jog būtent iš Kinijos atvyksta labai daug tų prekursorių. Dėl kanapės Tai labai gerai, kad veiksmų plane mes numatėm konkretų veiksmą skirtą e, kovai su kanapių vartojimu. Čia ne tiek e, politikos konkreti priemonė, bet daugiau e, numatyta, daugiau informacijos, patirties rinkimas, kaupimas ir keitimasis informacija. Na ir dar apskritai apie kovos su narkotikais politiką. Tai čia pasigendu tam tikrų konkretesnių prioritetų tose ypač srityse, apie kurias dabar labai daug kalba. Nes ne, dabar labai daug kalbama apie terorizmą, migracijos krizę. Ir čia labai svarbu kartu parodyti, jog neteisėta narkotikų uh, E, priekyba generuoja milžiniškas sumas ir, ir tas rytis susijusi su kitų sričių nusikaltimais. Tad galbūt vėlgi reikėtų sutelkti didesnį politinį dėmesį kovai su, kova su politika. Dar politikos vertinimas parodė, kad e, narkotikų paklausos ir pasiūlos mažinimas, mažinimo veiksmai nedavė norimo re, rezultato, bet e, tai susiję su kartu su prioritetais, kurie numatyti dabartinio politikos ciklo eigoje. Ta tiek turiu pasakyti. Labai ačiū. Na ir dabar jau baigiam šiuos klausimus. Dar tik tai norėčiau padėkoti ekspertams, pranešėjams už labai gerus pasisakymus. Aptariami klausimai mus labai domina. Mūsų komitetą išgirdom pono, mūsų pranešėjo pono Boni žodžius, bet mūsų komitetas nuolat domisi narkotikų vartojimo klausimais, ne vien tik tai dėl agentūros, bet e, iš tikrųjų kalbam apie didelę, plačią politikos sritį, svarbę politikos sritį, kuri susijusi su teisės saugos kitomis sritimis kartu narkotikų vartojimas daro milžinišką poveikį visuomeniai, tad tikrai patikinu, kad mes nenuleisim žvilgsnio nuo šios ryties. Ir dabar tai, ką išgirdom, tai iš ties plačių minčių e, išgirdom, susidarėm platų vaizdą, tai mums padės ir norėčiau dar kartą paraginti kolegas nenuleisti dėmesio nuo šių klausimų. Tad dabar skelbiu trumputę pertraukėlę ir po to perėsim prie kito darbo tvarkės punkto. Dar kartą visiems ačiū. Okay, colleagues, um, let's make a... Kolegos, pradėkim, nes e, daug punktų numatyta darbo tvarkė, pranešėja jau salėje, todėl galim pereiti prie ketvirto darbo tvarkės punkto e, nuomonė skirta skaitmeninės prekybos strategijos regimui pagal 53 darbo tvarkos taisyklę nuomonės, nuomonės projektas. Pirmą išklausysim pranešėjos ponios Mlinar, o po to šešėlinių pranešėjų. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad, kad turėjot laukti manęs, bet skubėjau, kaip ir visi kiti. Šioje nuomonėje aptariam visus aspektus susijusius su skaitmeninė priekyba skaitmeninė priekyba turėtų išeiti į naudą visiems piliečiams, sukurti papildomų darbo vietų, tačiau ji turėtų būti orientuota ir į pasaulinės priekybos realijas. Čia svarbus dalykas uh, už apsaugoti asmens duomenis pagal pagrindinių teisių hartiją ir tai nekvestionuojama nes iki šiol paprastai esmės duomenų klausimas nebuvo įtraukiamas į dėrybas dėl prekybos susitarimų. Kalbama apie laisvą duomenų judėjimą ES ir kartu trečiosiuose šalyse, e, tik tai patenkinant tam tikras sąlygas. O bendrame duomenų apsaugos reglamente nustatomos tos sąlygos ir kartu kodifikuojamos e, taisyklės, kurių turi laikytis tarptautinės bendrovės, kai jos per, perduoda asmeninius, e, asmens e, duomenis. Komisija turėtų elgtis atsargiai, numatydama taisyklės dėl e, asmens duomenų tarp valstybinio judėjimo. Tos taisyklės turėtų dėrėti su ES asmens duomenų apsaugos taisyklėmis, o tos apsaugos taisyklės iš tikrųjų yra labai aukšto lygio. Kartu e, komisija turėtų turėtų nus, užtikrinti aukštus asmens duomenų apsaugos standartus, kai duomenys perduodami tarptautiniu lygiu. Ir komisija turėtų uh, E, įsiklausyti įvairių e, subjektų nuomonės e, prieš sudaryda, siūlydamas susitarimus ir manyčiau, priekybos susitarimais būtų galima pagerinti E, duomenų apsaugos klausimus ir būtų galima spręsti tokius klausimus kaip skaitmeninių teisių, tinklo neutralumo, privalomo duomenų vietos nustatymo, šifravimo, tarpininko atsakomybės klausimus ir užtikrinti žodžio laisvės apsaugą. Kartu būtų e, galima spręsti protekcionizmo tam tikrus atvejus e, platinant aukštus duomenų apsaugos standartus, tai turėtų būti neatsiejama skaitmeninės priekybos apskritai skaitmeninės erdvės dalis. Labai ačiū, Andželina. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Pirmiausia, Berta, EPP vardu. Labai ačiū, aš pakeičiu poną Radevą, kuris negalėjo mm, šiandien dalyvauti. Ponas Radevas dėkoja pranešėjai už šią nuomonę savo iniciatyvą. Iš tikrųjų kalbama apie labai svarbius e, dalykus, apie duomenų apsaugą. Mes e, jau rengiam pakeitimus ir e, šiaip jais tikrai nesipriešinsim nuomonės nuostatoms, tik siekim, sieksim nuomonę pagerinti. Monika Benova e, social, socialistų frakcijos vardu vietoj ponios Marijos Grapinį kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu vietoj ponios Marijos Grapinė. Šioji norėtų padėkoti poniai Mlinar už e, nuomonės projektą. E, iš tikrųjų nuomonėje įvardėjamas labai svarbus klausimas toks, kad e, kai judant duomenims laisvai turėtų būti vis dėlto užtikrinama aukšto lygio duomenų apsauga skaitmeninimas e, e, pasidarė labai svarbi verslo modelių dalis ir prisideda prie tarptautinės ekonominės e, veiklos. O duomenų apsaugos aukšti standartai gali irgi prisidėti prie skaitmeninės prekybos sklaidos. Mūsų įmonės susiduria su dideliais iššūkiais tarptautinėje plotmei, kaip skaidrumos toka, tam tikros e, nelegalios veiklos atvejais, kai duomenys kaupiami ir saugojami nelegaliai. Dabar e, peržiūrimi Europos autorinių teisų teisės aktai e, de, de, de, debesijos kompiuterijos teisės aktai. Ir e, tikim, tikimasi, kad e, rasti sprendimai prisidės prie geresnės duomenų apsaugos, kur, kuria būtų kartu grindžiamas, e, grindžiama skaitmeninė priekyba. Kartu mes turėtume užtikrinti tinklo neutralumą tarp kitų dalykų. Ir tokiu būdu paslaugomis galės geriau pasinaudoti mažosios vidutinio dydžio įmonės, kurios veikla grindžia e, skaitmeninę priekybą. Tad e, komisija turėtų bendradarbiauti su Europos įmonėmis, kai kalbama apie prieigą prie rinkos, tam tikras sąlygas, dėl kurių gali kilti nenumatomų e, nereikalingų iš, išlaidų. Labai svarbu užtikrinti procedūros skaidrumą, nes e, skaitmeninė priekyba galėtų prisidėti prie kovos su korupcija, prie tarptautinių susitarimų įgyvendinimo, nes tokiu būdu mes e, skleisim tam tikras savo aukšto lygio normas. Tad ponios grapinio vardu dar kartą norėčiau praneš, padėkoti pranešėjai, visiems šešėliniams pranešėjams. Tikimės, kad bendrom jėgom mes pasieksim gerą mūsų piliečiams rezultatą. Helga Stevens kalbės pono Dalton, Daltono vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Danielis Daltonas atsiprašo, kad šiandien negali dalyvauti, todėl aš jo vardu e, pakalbėsiu, perskaitysiu jo mm, žodžius. Ačiū pranešėjai už nuomonę. Aš kartu dirbu su panašia e, nuomonė susijusia su vidaus rinkos klausimais ir čia uh, daug, daugeliu dalykų turiu pritarti. Teisingai sako pranešėja, kad asmens duomenų apsauga yra nekvesionuojamas klausimas. Mūsų duomenų apsaugos lygis yra aukščiausias e, pasaulyje ir nuo to kartais priklauso ir e, nuo mūsų yra šios ryties įstatymai m, užtikrina asmenų duomenų apsaugą ir kartu e, mes jau turim aukšto lygio asmenų, asmens duomenų apsaugos režimą. Antra, skaitmeninės, ne, e, duo, teisės į duomenis turi būti mm, apsaugotos, tačiau ne protekcionizmo dėka. Sutinku su pranešėja, kad skaitmeninių teisų klausimas, privalomas duomenų vietos nustatymas prieštarauja mūsų įstatymams. Nes e, tie dalykai e, tiesiog užkerta kelią mūsų piliečiams dalyvauti pasaulinėje e, priekyboje. Skaitmeninės teisės turėtų būti e, saugomos, apsaugotos ir mes turėtume aiškiai pasisakyti, kad e, toks privalomas duomenų vietos nustatymas turėtų būti vienas mūsų prioritetų. Dabar duomenų apsaugos klausimai turėtų būti aptarinėjami sudarinėjant tarptautinius susitarimus. Kartu e, tas klausimas turėtų neišeiti iš pasaulio priekybos organizacijos darbo tvarkės. Mes turėtume užtikrinti piliečiams svarbiausias teisės, tokias tik tai tam tikromis e, sąlygomis, tai yra numatant tam tikras išimtinės sąlygas. Ir aš dabar toliau dirbsiu su pranešėja ir kitais šešėliniais pranešėjais šiais klausimais per ateinančias savaitės. Jan Albrecht Žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū. Aš noriu kalbėti Jean Lambert, šešėlės pranešėjas vardu. Noriu padėkoti pranešėjo už parengtą projektą. Pasiūlymas yra tinkamas. Tik atkreipime dėmesį į vieną aspektą, dėl kurio reikėtų papildomas informacijos patikslinimo. Tai yra pirmasis punktas, kuriame kalbama apie tai, kad e, būtina visapusiškai laikytis ES duomenų apsaugos teisės, e, tarptautiniu mastu keičiantis duomenimis. Mes e, jau anksčiau savo rezoliucijose dėl dėrybų, dėl transatlantinės prekybos investicijų partnerystės ir teisės susitarimų minėjome, kad būtina įtraukti į visus prekybos susitarimus horizontalėje nuostatą, pagal kurią kiekviena sutarties šalis pasiliktų savo sapusiškas teisės šią sritį reglamentuoti, nes tokiu būdu būtų paliekama pakankamai galimybė ateityje keisti asmens duomenų teisės nuostatas. Tai, kad pabrėžiamas uh, adekvatumo vaidmuo prekybos susitarimuose mums taip pat yra tam tikras rodiklis, kuriuo remiantis mes siekime užtikrinti duomenų apsaugos standartų laikymasi tarptautiniu mastu keičiantis asmens duomenimis, o šiaip pateiktas pasiūlymas vertintinas teigiamai. Tik Angelikai dar suteiksiu žodį, trumpai pakomentuosiu. Ačiū visiems e, šešėlinių pranešėjų atstovams. Galime sutarti, kad e, esame nusteikę konstruktyviai bendradarbiauti ir aš nekantriai laukiu pakeitimų pasiūlymų. Gaila, kad ne vienas šešiems pranešėjas netvyko į postą, tačiau juos puikiai pavadavo jų puikiai koordinatoriai. Ačiū Jums už tai. Pakeitimo teikimo terminas baigėsi rugsėjo 28 dieną 18 val. Ačiū pranešėjai ir kolegoms, kurie dalyvavo diskusijose. Dabar penktasis darbo atvarkės klausimas, tai yra Europos, Europinė prokuratura rekomendacijos projekto svarstymas. Kolegos, žinote, kad ne pirmą kartą šį klausimą svarstame. Komisija 2013 Liepą savo pasiūlymą pateikė praėjus ketveriems darybų su taryba metams. Mes turime pranešėjos ponios Materos informacija, kuri yra įrašyta vaizdo klipe, tačiau dabar nu, dar kol kas e, ją sustabdykite, aš taip pat išsigandau, kaip ir visi jūs išgirdęs tą video žinią. Taigi, kaip visi žinote ir kaip aš minėjau, komisija pateikė savo pasiūlymą 13 metų Liepą prieš keturis darybų metams parlamentas dabar turi pritarti siūlomam e, reglamentui pagal 86 straipsnį. Taip pat žinote, kad visos valstybės narės nusprendė dalyvauti e, steigiant e, šią instituciją ES pasitelkus sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą galėčiau dar daugiau informacijos pateikti, tačiau to nedarysiu, nes e, vaizdo pranešimas, e, kurio autorė Barbara Matera, to jau bus jungtas, ji e, yra <clears throat> Europos Liaus partijos frakcijos pranešėja šiuo metu. Yra vaiko priežiūros atostogos ir, ir jie pirmą kartą mus kreiptis, kreipsis video žinia. Ačiū, pana pirmininkė, už galimybę kreiptis e, per atstumą į jūs. Aš e, turiu dukrelę, taigi neturiu galimybės dabar keliauti. Man yra svarbu, kad Europos parlamentas pritartų reglamentui dėl Europinės prokuratūros e, įsteigimo. Po ilgų darybų su taryba mes pasiekime teisėkuros proceso finišo tiesioje, reikėjo veikti daug kliūčių ir dabar jau galime patvirtinti Europinės prokuratūros įgaliojimus, siekiant apsaugoti ES finansinius interesus. Noriu padėkoti šešiems pranešėjams už bendradarbiavimą. Vyko daug susitikimų, keitimusi nuomonėmis. Parlamentas atidžiai stebėjo e, visą dėrybų procesą, tvirtino daug rezoliucijų, teikė pasiūlymus, siekime įtakoti sprendimo prieimimo procesą. Mums svarbu yra užtikrinti Europinės prokuratūros e, nepriklausomumą, paskirstant bylų nagrinėjimą, nes tai yra e, pats svarbiausias dalykas, siekiant e, įvertinti šios tarnybos veiklos veiksmingumą. Taigi mes turime užtikrinti, kad e, Europos prokuroro tarnybos administracijoje dirbtų veiksmingai, turime škirsti kelią šios tarnybos e, mastų išsipūtimui, mes turime siekti jos veiklos efektyvumo, siekiant apsaugoti ES finansinius interesus. Taryboje buvo kilęs nemažas e, pasipriešinimas e, atitinkamą direktyvą tvirtinant e, ir dėl to kilo kliučių patvirtinti, parengti bei patvirtinti reglamentą. Taigi svarbu užtikrinti, kad šios tarnybos įgaliojimai būtų tinkamai vykdomi, kad nebūtų sudaromos kliūtis jai veikti. Ateityje manome, kad Europinės prokuratūros įgaliojimus būtų galima išplėsti, kad būtų galima jai leisti tirti ir kitokio pobūdžio nusikaltimus, pavyzdžiui, susijusius su, su ginklų prekyba. Tai paskatintų Europos integracijos procesą. Pan pirmininkė, mėly kolegos, mūsų laukia paskutinis darybų etapas. Per šį ilgą ir sudėtingą procesą mes stengiamės užtikrinti tinkamą keitimąsi informaciją tarp valstybių narių, kompetingų institucijų, OLAFO, Eurojusto, Europinės prokuratūros, kuri privalo gauti nuolatinį informaciją apie visus Europos finansinių interesų apsaugos susijusius tyrimus vykdomus valstybėse narėse. Deja, Malta, Švedija, Niderlandai, Lenkija ir Vengrija nenori dalyvauti sustiprinto bendradarbiavimo procedūroje, e, tačiau e, dokumento tekste visos šios šalis pripažįsta atitinkamus Europės prokuratūros įgaliojimus tirti Europos finansinių interesų pažeidimų atvejus. Noriu padėkoti už konstruktyvę bendrabiavimo dvasę visose darybo etapuose. Dėkoju pirmininkaujančiai Estijai, komisijos nariai Jūrovai už dėtas pastangas siekiant bendrabiavimo. Dar kartą noriu jums padėkoti ir taip pat ačiū uždėmesi. Išklausime pranešėjas video pranešimą. Dabar suteiksiu žodį šešėlinėms pranešėms. Pirmiausia, SMD, ponas Činyčiai. Ir jis pasisakys, e, Silvikat, jį pasisakys Silvikatment vardu. Prašau, Katrina. Dėkuoju, ponė pirmininkė. pasisakau kolegės Silvija Kaufman vardu, ji dėja šiandien negalėjo atvykti į posėdį ir ji tiesiog man perdavė savo kalbą anglų kalbą, todėl dabar angliškai perskaitysiu. Arba teisingiau perfrazuosiu itališkai tai, ką ji užsirašė angliškai. Jis sakė, kad e, tai kalba nuo 3 iki 5 milijardų e, Europos mokesčio e, mokėtojams ir jeigu nacionalinės institucijos nesima veiksmų, tai tuomet teks sumokėti už sąskaitą. Ir todėl pritarime Europos prokuratūros sutkūrimui. Tačiau ta, tai neturėtų būti neužpildytas čekis valstybėms narėms. Europos parlamentas yra patvirtinęs tris, tris tarpinės ataskaitas, pranešimus, kuriame išdėstytas parlamento požiūris Europos prokuratūros kūrimą. Na ir po to, kai buvo nuodugniai vertintas tarybos siūlomas tekstas, galime konstatuoti, jog taryba atsižvelgia į daugelį mums rūpinčių dalykų ir mes iš esmės esame patenkinti pasiektų sutarimu. Galime dabar jau pritarti Europos, europiniam sprendimui, kas leis apsaugoti Europos mokesčių mokėtojų lėšas. Tačiau tai nereiškia, kad nėra tokių sudėtingesnių klausimų. Na ir europinį. Tik 20 valstybių narių dalyvaus e, šiame projekte ir todėl europinė vertė, aišku, yra sumenkėjusi. Vengrija ir Lenkija, pažiūrėjau, dalyvauja, nors jos e, yra naudos gavėjus iš europinių fondų. Taip pat pritariu ir poniai Kaufman. Ir ponia Kaufman dėkoja pranešėjui ir šešėlinėms pranešėjams už puikų e, bendradarbiavimą per pastaruosius metus. Na ir jeigu dar turiu laiko, norėčiau pridurti dar štai ką. E, Sureaguosiu tai, ką sakė kolegos ir pasidalinsiu ir asmenimis pastabomis. Dėkoju, Katrin. EPP e, frakcijos vardu pone Makovį. Tai yra ECR frakcijos vardu. Atsiprašau. Aš tikiuosi, niekas neišgirdo. ECR. E, E, frakcijos vardu, ponia Makovič. Aš e, turiu prisipažinti, kad tai aš šiandien viena iš tų sunkių popiečių. Dėkoju, ponė pirmininkė vyko intensyvės dėrybos, na ir galiausiai bus sukurta Europos prokuratura. Aš prisidėjau Libio komitete prie dviejų prane, pranešimų aptarimo ir taip pat e, dalyvavau e, diskusijos ir su nacionalinėmis institucijose. Ir šiame kontekste norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus, kurie itin svarbus parlamentui. Na ir aišku, parlamentas galiausiai turės duoti savo pritarimą. Pirmiausia, Europos prokuratūros nepriklausomumas bei visų jos darbuotojų nepriklausomumas, jų įgaliojimai, pripažinimas, veiklos rytis ir funkcijos, taip pat tyrimų, e, kuriuose e, vyksta teis, bylos tyrimas e, procesai. Visi šie aspektai dar bus patvirtinti pirmiausia mūsų komitete per pirmą Strasbūro sesiją ir galiausiai plenarinėje sesijoje per antrą Strasbūro sesiją. Na ir taip, dėl sukčiamo prarandama Europoje kasmet po 500 milijonų mm, dėl sukčiavimo ir tai reiškia, kad reikalingas atsakymas europinių lygių, nacionalinių pastangų nepakanka. Tai teko nuolat konstatuoti ir dėl šios priežasties privalome sukurti Europos pr prokuratūrą. Ji bus atsakinga už finansinių nusikaltimų tyrimą Tai yra numatyta įvairiuose reglamentuose skirtuose ES finansinių interesų apsaugai. Be to, mm, ypatingas dėmesys šiame kontekste bus skiriamas sukčiamui PVM srityje. Jeigu prokuratūrai bus suteikti galiojimai vykdyti ir tokių nusikaltimų tyrimą, dėl to buvo beje labai ginčiamasi jeigu vyksta tarp valstybinio e, masto PVM sukčiavimas ir jeigu sukčiavimo suma yra apie 10 milijonų eurų mažiausiai, tai tuomet e, atsakinga bus Europos prokuratura. Kitų nusikaltimo atveju nėra numatyta maksimali žalos suma. Europos prokuratura bus atsakingas, sutinkamai su BIF reglamente numatytais kriterijais, bus numatytos minimalios ir maksimalios bausmės, bet tai bus šiaip jau e, minimalios bausmės už finansinius nusikaltimus. Su išimtimi e, tarp, tarp valstybinio pobūdžio PVM sukčiamų ir jo atveju bus nustatyta maksimali bausmi. Būtų buvo, aišku, geriau, jeigu visos valstybės narės būtų prisijungusios prie šio projekto, kai kurios vis dėlto nusprendė ne, nedalyvauti, kuriant Europos prokuratūrą. Na ir galiausiai 20 e, valstybių narių dalyvaus, kuriant Europos prokuratūrą. Na ir labai vylėmės, kad tos valstybės narės, kurios kol kas nenorėjo prisimti šio, prie šio projekto, ateitie persigalvos. Tai yra šiose valstybėse narėse kol kas prokuratūra negalės vykdyti savo veiklos, tačiau tikimės, kad atėjos persigalvos. Labai uh, Laukiu balsamo rezultato. Aš manau, kad e, pavyko užtikrinti, kad būtų pasiekti labiausiai parlamentui rūpintis tikslai. Dar sėki pakartosiu. Parlamentas privalo dabar jau pritarti e, tekstui. Tekstas buvo parengtas parlamente, tačiau buvo atsižvelgta į parlamento siūlymus ir todėl galime ramę sąžinę balsuoti už šį teisės aktą tiek komitete, tiek ir plenarnėje sesijoje. Dėkoju. Dar pasisakys du uh, kalbėti. Pirmiausia, ponas Lopes Agila. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Neketinau dar sėki pasisakyti, tam, kad dar sėki uh, atkreipti dėmesį į labai svarbius BIF e, reglamento aspektus, kas buvo pagrindinė prielaida tam, kad galiausiai galima būtų sukurti Europos prokuratūrą. Mūsų pranešėjo video pranešime dar sėki priminė, jog nepaprastai svarbu e, su e, kad teisės aktai, kuriais bus e, apsaugomi Europos finansiniai interesai, tai yra pagrindas prokuratūros veiklai, tačiau tai yra tik tais pirmas žingsnis. E, PIF reglamentas įsigaliojas ir sudarys pagrindinės prielaidas prokuratūros sukūrimui ir jos veiklai. Taigi, manau, kad privalome ir toliau stebėti, ką daro taryba. Nepamirškime, kad 86 straipsnis nenumato bendro sprendimo procedūros, tai yra ir parlamento indėlio, todėl turime stebėti tai, kas vyksta parla taryboje, na, o mes savo ruoštų turime daryti spaudimą tam, kad e, artimiausioje ateityje um, EPO tai yra prokuratūros įgaliojimai būtų išplėsti ir neapsiribotų vien tik tai sąjungos finansinių interesų apsauga ir kad būtų pasitelkti e, ir tai, kas numatyta 83 e, straipsnė, tai yra rimti sunkus nusikaltimai, taigi tai turėtų būti kitas etapas ir ateityje į prokuratūros veiklą turėtų patekti ir šis rytis. Taigi dar kartą pakartosiu, kad e, turėtume galbūt siekti, kad pat ateitie potencialiai būtų išplėsta prokuratūros veiklos sritis. Panas Tipi. Euh, Ačiū. Pone pirmininkė, kalbu m, mm, pono Lui Mišelio vardu, į kuris e, dėja negali dalyvauti. Pirmiausia, mm, noriu padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už gerą bendradarbiavimą. Pritariu, pritariu ir sveikinu, kad užsimota sukurti Europos prokuratūrą, e, e, atsižvelgiant į e, galimus iššūkius. Ypač labai gerai, kad sukčiavimas PVM, PVM srityje yra prokuratūros kompetencija. Tačiau apgailestauju, kad po ketverių metų dėrybų e, taryba vis dėlto nepasiekė e, deramo susitarimo. Dabar čia nekalbama apie pasidalyjamąją e, valstybių narių ir ES kompetenciją. Ir tokiu būdu, e, ne, neturint, nesprendžiant šito klausimo bendrom jėgom, nemanau, kad ES finansinių interesų apsauga bus vienodai deramai apsaugota. Tokios valstybės narės kaip Lenkija, Vengrija, kurios yra didžiausios, tarp didžiausių ES fondų gavėjų, jos nusprendė nedalyvauti prokuratūros įsteigimo darbuose. Dabar kalbama apie kai kurių tik tai valstybių narių sustiprintą bendradarbiavimą. Ir reikėtų vėl grįžti prie klausimo e, kitų valstybių po trejų metų šio reglamento veikimo. E, Na, o mes e, tikiname, tikimės, kad e, prokuratūra naujai įsteigta e, deramai gerai bendradarbaus su Eurojustu, Europolu, kitomis institucijomis, kad būtų galima veiksmingiau tirti finansinius nusikaltimus. Tad manyčiau, mes turėtume kartu mąstyti ir apie nuostatą, ypatingą nuostatą šiame reglamente, e, kuri nustatytų, jog e, tos valstybės, kurios gauna daugiausia paramos iš įvairių struktūrinių fondų, tačiau nedalyvauja e, Europos prokuratūros teigimo darbuose, kad toji fondų parama joms būtų apribota. Rapporteurs, um, because... Ponas Patinas, turiu klausimą pranešėjai. Jūs sakėte, kad 20 valstybių narių dalyvauja šią parakitūrą į Lenkiją, mm, e, Junktinė karalystė, kitas nedalyvauna. Taigi, ar tiesą sakant, ar galim tikti, kad prokuratūra bus įsteigta prieš Brexitą, tai čia kitas dalykas. Tačiau E, ar, kiek suprantu, prokurorai galės naudotis kitomis Europos turimis priemonės, Europos arešto um, orderių. Kitam, ir ar tai reikš, kad jie galės apeiti tam tikrą uh, tą faktą, kad kai kurios šalis nedalyvauja jų jurisdikcijai. Pavyzdžiui, jeigu jie naudos. Uh, Tojose valstybės narėse patvirtintas Europinės teisinės priemonės. Norėčiau sužinoti atsakymą štai šį klausimą. Um, Na, dar paprašysime komisijos atsakyti, kuris klausimus panas abriešt. Dėkuoju, mūsų frakcija labai teigiamai vertina tai, kad pasiektas tarimas dėl Europos prokuratūros ir tai yra puikus žingsnis gilint Europinę integraciją, kurios tikrai šiais laikais labai reikia, ypač tai pasakyti na, apie teisėtvarkos, teisėsaugos tarnybų bendradarbiavimą. Aišku, tai turėtų remtis aukštais standartais, procedūrinėmis garantijomis ir aukštais standartais. Todėl e, ir manome, kad ir toliau reikia toliau tobulinti harmonizuotus, darintus standartus e, e, baudžiamosios teisės ir e, teisė tvarkos rytyje. Tai šiek tiek uh, mm, sulėtėjo šiais laik šiuo metu, todėl manau, kad dabar reikėtų sugrįžti prie šio klausimo ir sukurti e, aukštos kokybės teisėtvarkos e, bendradarbiavimo standartus. Pavyzdžiui, tai pasakyti apie kardamą įkalinimą. Vis dėlto Mano galva, e, reikėtų nepamiršti ir to, ką pasakė ponas Junkeris e, savo kalboje, prisitinimas padėti Europos Sąjungoje. Ir galbūt e, reikėtų siekti, kad prokuratūra būtų įsteigta kiek įmanoma greičiau. Na ir kova su sunkiais nusikaltimais, ypatingai su terorizmu, yra bendras tikslas, labai svarbu todėl užtikrinti vietoje veikiančių institucijų bendradarbiavimą, tarnybų bendradarbiavimą, bet taip pat nemažiau svarbu, kad ir kitos neprisijungusios valstybės narės kiek įmanoma greičiau prisidėtų prie prokuratūros, na, gal nebebūtinai tikinėti jungtinės karalystės, tačiau e, tikrai labai svarbu, kad kitos kol kas nedalyvaujančios valstybės narės kiek įmanoma greičiau peržiūrėtų savo poziciją ir kaip parlamentas turėtume aiškiai to reikalauti. Ypač tai turime padaryti, kai sieksime konsensusą balsuojant dėl e, šio svarbus klausimo. Ponas Denyčiai, dar suteiksiu žodį. Tai yra ponas Šenyčiai dabar žodis. Pane Čenyčiai. Dėkoju, ponė pirmininkė, už galimybę dar sėki pasisakyti. Dabar jau pasisakysiu asmeniškai. Norėčiau visiems dirbusiems e, ties šio klausimu pranešėjui, šešėliniams pranešėjams. Tema svarbi ir nesikė suminėjusi, kad Europos prokuratūros kūrimas yra vienas iš didžiausių žingsnių priekių Europos būdžiamosios teisės rytyje. Iš tikrųjų reikia koordinavimas Europinių lygių ir reikia numatyti tiesioginius įgaliomus baudžiosios teisės srityje tam, kad būtų apsaugoti ES finansiniai interesai ir būtų kovoma su sunkomis nusikaltimų formomis. Aš asmeniškai susitikinusi, kad e, buvo pasiekta gerų kompromisų. Tiesa, e, buvo neblogų siūlymų ir dėl kompetencijos ryties, ir dėl PVM nusikaltimų kolega iš Ispanijos taip pat įnešė svaro indėlį ir mm, tos spendys e, teisės aktų tekstas, aiškios procedūros, aiškios garantijos, o taip pat e, įtraukti ir domenų apsaugos aspektai, beje, apgailestautina štai kas. E, kad ne visos valstybės narės dalyvaus prokuratūroje, kad buvo pasirinktas sustiprinto bendradarbiavimo modelis. Prieš mane kalbėjusi jau minėjo, jog kad svarbus ne vien tik tai sustiprintas bendradarbiavimas tarp teisėtvarkos institucijų, kai kalba eina apie organizuoto nusikalstumo baudžiamą į persiekimą, mano galva Tiesiog sutartise jau numatyta būtinybė išplėstyti bendradarbiavimą iš ir į kitas rytis, nors, aišku, finansiniai nusikaltimai, aišku, turi rimčiausių pasiekmių. Ir per nusikalstamas veikas, nusikalstamas organizacijos e, finansuoja savo veiklą, bent jau Europos Sąjungoje, ir tikrai džiugu, kad e, dabar jau galėsime kurti šią procedūrą ir norėtųsi, kad ateitie sutinkamai sutartimis būtų išplėsta prokuratūros veiklos rytis tam, kad būtų pagerintas bendradarbiavimas ir su kitomis instancijomis ir tai būtų e, geriau kovojama su tarp valstybiniais nusikaltimais. Pone Makovei, jūs labai trumpai. Taip, norėčiau sureaguoti į kolegų pasakytus žodžius ir atsakyti. Pirmiausia, UKIP partijos kolegai. E, sukčiavimas su ES fondo lėšomis e, su tuo reikia kovoti vėlgi tarp valstybinių lygių, nes priešingų atveju visada sukčiavimo atveju bus. Dabar turim tokių sukčiavimo atvejų ir kita vertus kova su, e, su tuo sukčiavimu nėra uh, Mm, iki galo veiksminga. Kasmet prarandama iki 550 milijonų eurų per metus. Ir todėl įsteigus Europos prokuratūrą bus galima veiksmingiau e, ir greičiau kovoti. Tai viena, o kita bus galima kartu ir konfiskuoti tokiu neteisėtai įgytas lėšas. Pone, poni, dar turiu pastabą lenkiškai pasakyti. Taip, aš pasisakiau už šį projektą, bet ir tikrai nėra jokių konstitucinių e, priežasčių, dėl kurių Lenkija galėtų atmesti šitą projektą. Aš e, asmeniškai tikiu, kad Prancūzija e, kurią nors dieną vis dėlto prisijungs uh, E, prie šito projekto, e, kurį ji kol kas yra atmetusi dėl grinai politinių priežasčių. Labai ačiū, ponė Bonė, kad taip kalbėjot trumpai. Dar turim porą minutėlių. Nežinau, ar komisija norėtų ką nors trumpai pasakyti. Pone Sonka. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, labai ačiū visiems Libė komiteto nariams, pranešėjams. Iš tikrųjų, jūs mums labai daug padėjot per tuos metus, per kuriuos mes stengiamės pramušti Europos prokuratūros įsteigimo mintį. Iš tikrųjų žengtas, žengtas labai svarbus ES istorijos žingsnis, ypač turiu galvoje ES finansinių interesų biudžeto apsaugą. Tai yra didelis žingsnis, nes dabar jau tikrai prisidėsim prie Europos e, teisingumo, saugumo e, erdvės e, kūrimo, tolimesnio kūrimo. Buvo pasakyta, kad valstybės narės, kurios dabar nedalyvauja šiame protekste, jos nebus verčiamos pagal sutartį yra numatyta, kad valstybės narės, ES ir valstybės narės, nepriklausomai nuo to, ar jos dalyvauja tokio, e, tokios rūšės projektuose, jas turi e, vis dėlto deramai veiksmingai apsaugoti ES finansinius interesus. O Junktinė karalystė ir kai kurios kitos valstybės narės kurios nedalyvauja šiame projekte, jos visiems bus priverstos bendradarbiauti. Nes Europos prokuratūra dabar pasidarys Europos Sąjungos institucija ar, ar struktūra ir ir numatyta reglamente šios e, prokuratūros bendradarbiavimas su nacionalinėmis. E, kaip jau sakiau, pakartosiu, ES sutartį numatyta prievalė valstybėms narėms deramai veiksmingai saugoti ES interesus, nepriklausomai nuo to, ar jos dalyvaus Europos prokuratūros kūrime ar ne ir e, tos nedalyvaujančios valstybės narės turės vis dėlto e, bendradarbiauti, e, padėti, bus rengiamos bendros operacijos. Ir tikimės, kad tos nedalyvaujančios valstybės narės pamatys, kad šis projektas turi pridėtinę vertę. Dar dėl prokuratūros kompetencijų išplėj, išplėtimo. Dabar e, tokia pirminė kompetencija tai ES finansinių interesų apsauga. Kol kas toks prioritetas numatytas ir prio, didžiasias mūsų prioritetas, kad Europos prokuratūra kuo greičiau praktiškai galėtų veikti. Labai ačiū. Ačiū. Iš tikrųjų, Buvo atliktas e, didelis ilgų metų darbas ir ačiū kolegoms. Dabar trečiadienį bus galima pateikti pakeitimų, e, pakeitimų pasiūlymų ir toliau ketvirtadienį plenarnėje bus e, balsuojama dėl šios nuomonės. Ačiū kolegos. Dabar pereikim prie darbo tvarkės šešto, septinto ir aštunto punktų. Visi tie punktai susiję su neatsakytais klausimais į klausimus raštu pagal atitinkamą darbo tvarkos taisyklę. Į klausimus turėjo atsakyti komisija Mm, buvo nustatytas laiko terminas šiai atsakyti į klausimas, tačiau komisija nesilaikė laiko e, termino, neatsakė į klausimus laiku. Ir dabar pirmiausia suteiksiu žodį klausimų raštu autoriams ir po to žodį suteiksiu komisijai, kad šioji paaiškintų, kodėl neatsakė. Dabar paprašysiu ponios Sofie Intveld, pono Že... Depre ir Poliezė kalbėti neilgiau kaip po dvi minutės ir tikiuosi, kad pakankamai laiko bus e, jums paaiškinti, ką jūs norėjot komisijos paklausti. Sofie. Ačiū pirmininkė, aš čia nekartuosiu to savo klausimo, jūs jį galit persk perskaityti, galit. Bet dabar prieš gaudami atsakymą iš komisijos. Komisija atsakė, kad e, vėlgi ji ir toliau abejoja dėl ES e teisės aktų nuostatų laikymosi. Bet komisija tebe vertina šio pažeidimo poveikį, tebe vertina. O dėl galimo draugiško sprendimo, tai čia jungtinė karalystė turi atitinkamai e, tiesiog pasielgti. Dabar komisija sako, praėjus penkeriems metams, kai nustatytas reikalavimas, e, pagal kurį Tai yra, čia kalbama apie asmenys neturinčius darbo ir jų teisę naudotis e, tam tikromis, e, e, tai yra e, lėšomis, bet čia dabar valstybės narės iš tikrųjų jau sprendžia, ar taikyti ar netaikyti teisės aktus, nes jungtinėje karalystėje yra nemažai es piliečių, uh, kurie sunerime dėl savo ateities ir nežino, ar jiems. Ar jie gaus laišką įsakantį jiems per kelias savaitės išvykti iš e, Junktinės karalystės? Yra nemažai žmonių, ES e piliečių, kurie nebegali rasti darbo, nes e, Junktinės karalystės darbdaviai nebeidarbina mm. ir todėl žmonės palikti nežinomybėje. Tad e, dabar tas reikalavimas e, laikyti, gauti papildomą sveikatos draudimą, jeigu komisija mano, kad tas keliamas reikalavimas nedėra su ES teisės aktais, tai komisija turi elgtis ryštingiau, iki galo eiti, laikytis pažeidimo procedūros etapų. Ačiū, ačiū Sofija. Taip yra ir kitų kartu šito klausimo autorių, e, tarp jų e, ponė Vikstrom, e, tai jie irgi galėtų pasisakyti. Bet dabar komisija, atsakykit. Ačiū, ponė pirmininkė, kaip ponė Intvelt sakė. Atsakymą komisija parlamentui pateikė rugsėjo 18, tad jūs jį gavot, bet tik tai paaiškinsiu Dabar e, į parlamento klausimus pagal darbo tvarkos taisyklės komisija atsako e, kolegija, o ne, ne atskiras komisijos narys, tam, kad būtų galima e, užtikrinti atsakymų tam tikrą solidumą politinę ir kokybės prasme. Ir dabar uh, komisijos pirmininkas pasiūlė e, ap, aptarti, tiksliau, e, kad į politinius klausimus būtų atsakoma, e, pateikiami politiniai atsakymai. Dabar vienas mūsų atsakymo elementas yra teismo praktika. būtent ekonomiškai neveiklių ES piliečių prieiga prie tam tikrų socialinių išmokų. Tai komisija toliau e, vertina, kiek ta nuostata atitinka ES teisę O čia dabar e, klausimas susijęs su jungtinės karalystės e, tam tikra e, socialinio draudimo ir, ir sveikatos draudimo sistema. Ir dabar komisija tebe vertina tuo pažeidimo galimą poveikį. Toliau, kitas elementas, dėl draugiško sprendimo. Tai čia jungtinė karalystė uh, sprendžia, kiek pakeisti taisyklės pagal būtent komisijos pateiktą e, nuomonę šiuo atveju. Ačiū. Turbūt kolegos dar nori grįžti prie klausimo, bet noriu priminti, kad turim dar išklausyti ir Bono Depre, ir Pugliezė klausimų. Sofi, trumpai. Jūs skaitėt mūsų klausimą, tačiau tai, ką mes išgirdom, tai nėra atsakymas. Ar jungtinės karalystės sistema dera su ES teisė ar ne? Nes nepamirškim, žmonės, kurie klausosi mūsų, mūsų jie ne, nepri, jie neišmano ES žargono. Jie nori suprasti. Aš tiesiog tiesiai šviesiai paaiškinu, ar, ar jungtinės karalystės šiuo atveju ta sistema dera su mūsų teisės aktais ar ne. Paprasčiausias klausimas. Ta aš norėčiau išgirsti iš komisijos. Ar tas reikalavimas jungtinės karalystės dera su uh, E, ES teisės aktais. Skaitydama tekstą e, aš darau išvadą, kad nedėra. Tai jeigu taip, tai ką jūs komisija ketina daryti? Paaiškinkit normalią žmonišką kalbą e, žmonėms, kuriems mes Europos parlamentas atstovaujam. Nes e, mes tiesiog e, tikrai, man čia nesvarbu jūsų procedūros, ar komisija atsako atskiro komisaro vardu, ar kolegijos vardu. Taip, gal truputį pamastykit apie e, renk, pasirenkamus žodžius. Cecilija, aš irgi pasistengsiu pamastyti apie kalbą. Aš pasakysiu, kad manęs nepiktina tas klausimas kaip mano kolegės, bet tik tai turiu pasakyti, kad tas klausimas labai, labai, labai rūpi įvairių ES valstybių e, nar, e, e, žmonėms, svarbus žmonėms, kurie gyvena Junktinėje karalystėje. Antai yra šeima ar moteris, kuri 35 metus dirbo jungtinėje karalystėje e, mokėjo mokesčius, dirbo įvairiose organizacijose ir, ir, ir ji pasiprašė Junktinės karalystės pilietybės ir atsakymas jai buvo laiškas iš e, e, Britų institucijų, kad per šešias savaitės ji turi išvykti iš Junktinės karalystės. Tai kaip e, Sofija Intveld sakė, tokia situacija jokių būdų nedėra su ES teis, teisė. O dabar grįždama prie jūsų klausimo. Taip, aš suprantu, e, kad jūs diplomatiškai labai e, jūs diplomatiškai suformulavot atsakymą į, į poli, į mandagiai suformuluotą klausimą. Bet mūsų klausimas yra labai paprastas. Ar tai dera su ES teisės aktais ar ne? Ir noriu pasakyti, kad mes tebe laukiam jūsų atsakymų į šį paprastą klausimą. Taip, aš matau, kad jums daromas tikrai spaudimas. Atsiprašau, pono Depre, pono Puliezės, mes išklausysim ir jūsų klausimų. Bet dabar dar kolegų dabar e, išsakė savo nuostatas, aš čia kaip pirmininkas turiu būti neutralus. Parlamentas kritikavo Parlamentas buvo kritikuojamas e, už tai, kad jis esą parengė blogos kokybės klausimus, bet šis klausimas yra gerai suformuoluotas klausimas. Gal tiesiog e, tikrai atsijokit tada tokius e, aktualius, svarbius klausimus ir suteikit atsakymui į tuos klausimus e, deramą laiką. Dabar dėl esmės jūs suprantat, kad šis klausimas yra labai svarbus ir čia iš tikrųjų ne tai, kad čia mes jūs komisiją laikytume, laikytume priešėką, jūs tikrai nuveikėt nemažai gero darbo, bet e, iš tikrųjų atsakydami mūsų klausimus pasistengit vis dėlto juos atsakyti uh, mandagiau, ne, neužsipuolant, nes e, tikrai šis klausimas yra labai svarbus su reikalu susijusiems žmonėms. Tad klausimas buvo toks, taip ar ne? Earlier... Komisija dirba kolegėliai ir aš e, negaliu Dabar jums atsakyti taip ar ne, nes e, komisijos kolegija turi priimti atitinkamą sprendimą. Kalbant apie terminus, tai e, jie taip pat sudėtingi, kalbant apie tam tikrus teisinius precedentus, nežinau, jūs komiteto nariai šiai susipažinę, Garsienė Tolimanovič Dano komisija prieš Junktinę karalystę byla, kai komisija ją pralaimėjo, visos šios bylos e, turėjo rimtos įtakos dabar svarstamų klausimų. Noriu pasakyti, kad mes vis dar esame susirūpinę. Ir e, <clears throat> tikrai turime e, dar įvertinti atitinkamą poveikį. Pirmininkas, kadangi komisijos sprendimus priima kolegialiai, tai mes atkreipsime komisijos narės Jūrovas dėmesį į procedūrinės ir turinio dalykus. Aš suprantu, kad komisija priima sprendimą bendrai. Sofija, papildomas klausimas, dar 10 sekundžių. Suprantu, kad jūs galite mums e, suteikti tą informaciją, kurią komisija jūs įgalioja suteikti, tačiau galbūt komisija galėtų, komitetas galėtų pirmininkas uh, pasikviesti mūsų komiteto posėdį atsakingo komisijos narį, komisijos narį Jūrovą, šiuo atveju, kad mes gautume aišku politinį atsakymą į šį klausimą, nes jungtinė karalystėje gyvenantys žmonės, apie kurias kalbėjo Cecilija Vikstram, nusipelno gauti tą atsakymą, išgirsti kuo greičiau. Pirmininkas, aš jau e, mintise esu pakvietęs komisijos narę Jūrovą į mūsų posėdį. E, tikiuosi, kad ponė Vikstram pritars man, kad e, šio komiteto nariai užduoda nepatogius klausimus komisijai, tačiau komisija iš mūsų po to tik pasijuokia. Iš tiesų mes rimtus klausimus užduodame, kurie rūpi mūsų rinkėjams. Tai mes norime, kad bent jau atsakymai šios klausimus būtų pateikiami laiku. Pone Dupre, jums e, yra dabar suteikiamas žodis pristatyti savo klausimą. Dėl CGN technologijų paaiškinsiu, kas tai yra. Tai yra mm, interneto paslaugų tiekėjai, kurie, teik, kurie sudaro kliūtis e, vykdyti tam tikrus tyrimus, kuomet uh, interneto paslaugų operatoriai suteikia keliams vartotojams tą patį internetinio protokolo adresą ir todėl yra sunku e, tiksliai nustatyti, e, koks konkretus vartotojas slepiasi už tam tikro internetinio protokolo adreso, nes kartais tą patį internetinio protokolo adresą dalyjasi daugiau nei tūkstantis vartotojų. Belgija buvo atliktas e, laisvanoriškas tyrimas siekiant apriboti CGN technologijos vartojimą, todėl svarbu pereiti kuo greičiau prie naujos e, interneto protokolo adreso technologijos, e, kurią naudojant būtų galima pereiti prie neribotų interneto protokolo adresų kombinacijos. Noriu paklausti, ar komisija imasi atitinkamų iniciatyvų šioje srityje tam, kad e, būtų galima ES interneto formų kontekste svarstyti CG technologijos naudojimo klausimą. Ačiū. Į klausimą laiku atsakymą nesulaukėme. Dar kartą noriu paprašyti komisijos uh, sureaguoti tiek dėl procedūrų, tiek dėl turinio klausimo. Ačiū pirmininkė. Norėčiau dar kartą paminėti jau e, pristatytą kolegų atsakymą Mes visiškai pripažįstame kuri kelia rimtų problemų tiek Europoje, tiek ir kitur. Ir Belgijos pavyzdys tikrai nuteikia pakankamai optimistiškai. Tačiau e, tas sprendimas, kuris yra naudojamas Belgijoje, negali būti naudojamas už Belgijos ribų, taigi komisija dabar e, pasiūlė atitinkamus sprendimus susijusius su IPv4 ir IPv6 adresų naudojimu tarptautiniu mastu ir komisija dabar įmasi žingsnių, kad būtų skatinamas IPv6 naudojamas Europos Sąjungoje, Europos Sąjungos teritorijoje yra organizuojami atitinkami vieši, viešųjų pirkimų konkursai, valstybės narės raginamos įvertinti Belgijos pavyzdį ir pasirašyti panašius savanoriškus bendravimo sustarimus su interneto paslaugų teikėjais, kurie yra jų jurisdikcija pons deprie. Nepaisant to, kad nėra įprasta, aš norėčiau tik tai pabrėžti, kad Belgija yra tarp pirmaujančių šalių šioje srityje. O iš pono Fromoplo gavome tokį atsakymą, dabar noriu paskaityti, komisija suvokia problemos mastą palaiko dedamas pastangas, siekiant atkreipti dėmesį į šią problemą. 2017 gegužės mėnesį buvo svarstyta ši problema, e, taip pat Europos parlamente Europolas yra ėmėsis e, taip pat šios problemos svarstymo ir tyrimo. Tačiau aš noriu paklausti, jeigu komisija turi tinkamą įgaliojimą įsikišti šios ir tai, tai kodėl jinai nededa atitinkamų pastangų. Uždavėte dar vieną klausimą, sako pirmininkas. Ar kolegė iš komisijos galėtų sakyti, ar išgirdote tą klausimą? Galėtumėte pateikti trumpą atsakymą ir tuomet baigtume diskusiją šio klausimu. Atsižvelgiant į problemos uh, visuotinį pobūdį, mėginimai rasti jos uh, sprendimą tose formose, kurias aš minėjau, tai yra interneto registrai, egzistuojantis e, e, skirtingose kontinentuose, e, leidžia tikėtis šios problemos sprendimo pasaulinėme kontekste, kadangi problemos pobūdis nėra vien tik tai europinis, tačiau papildomų komentarų dabar aš negalėčiau pateikti. Ačiū Žerarai. Ponas Polėzė dabar galės užduoti klausimą dėl e, Italijoje ir Graikijoje esančių pabėgėlių perkelimo. Ačiū pirmininkė. Rugsėjo 12 dieną aš gavau iš komisijos nario Avromopolo atsakymą raštu į savo klausimą. Ši problema ir toliau išlieka aktuali. Todėl aš uždavau klausimą, ponai Gardinį, Musolinį ir Maulo prisijungė prie šio klausimo, taip pat didelį balsų daugumą, kiek užės 18 dieną patvirtiname rezoliuciją šią temą ir aš savo klausime remiuosi vėgalių perkelimo planu, kuris prieš metus buvo patvirtintas, pagal kurį 160 tūkstančių prieglopščio prašytojų iki rytojaus turėtų būti perkelti iš Italijos ir Graikijos į kitas šalis rugsėjo 20 dieną, tačiau paaiškėjo, kad tik 9 tūkstančiai bus perkelti arba buvo perkelti iš Italijos ir 20 tūkstančių 65 iš Graikijos, tai yra šiek tiek daugiau nei 18 procentų. Rezoliucijoje buvo siūloma ir reikalaujama numatyti tam e, tikras galimybės nukrypti nuo užsibriežto pabėgėlių perkelimo tikslo. Komisija tuo tarpu e, šį klausimą susijęjo su Dublino e, reglamento, trečio reglamento pakeitimais, tačiau šis procesas privalo vykti sparčiau ir komisija turi pateikti kitą pabėgėlių perkelimo planą. Tikrai neįsivaizduotina, kad praėjus dviejams metams tik 18 procentų pabėgėlių buvo perkelta ir dėl kai kurių valstybių narių egoistinės pozicijos šis planas paprasčiausiai žlugo. Dėkuoju iš anksto komisijai už atsakymą. Išklausysime dabar komisijos atsakymą. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Kalbant apie procedūrinius aspektus, tik dar kartą noriu atsiprašyti už tai, kad atsakymas, kuris buvo išsiųstas rugsėjo 12 dieną, buvo, jis pasiekė pavėluotai, tik noriu pakartoti kolegės iš Teisingumo generalinio direktorato pasakytų žodžius. Mums prioritetinis klausimas yra susijęs su to, kaip atrinkti teisę į perkelimą turinčius pabėgėlius. Jūs minėjote, kad rytoj baigėsi terminas pabėgėlių perkelimo iš Italijos į Graikijos ir tą turėsime įvertinti, kiek tų žmonių dar liko savo ankstesnėse ataskaitose dėl e, perkelimo pabėgėlių. Mes e, nekartą minėjome, kad e, tie, kurie atvyko į Graikiją ir e, Italiją iki rugsėjo 26 dienos vis dar gali būti perkelti į kitas šalis ir Graikija bei Italija galės teikti atitinkamas paraiškas dėl jų perkelimo. Taigi mes turime siekti struktūrinių problemų sprendimo, išvengti dvišalių laikinų sprendimų tam, kad nekiltų grėsmė patvirtintam mechanizmui, kuris šiaip jau sklandžiai turėtų veikti įprastu metu. Kalbant 17 metų gegužės 16 rezoliuciją, komisija supranta, kad parlamentas paprašė pratesti šio sprendimo galiojimo laiką Komisija dės visas pastangas, kad asmenys turintis teisę perkelimą būtų perkelti ir pasibaigus nustatytai datai. Taip pat Na, pasakyti, kad komisija šiuo metu rengia atitinkamą komunikatą, kuris bus patvirtintas rugsėjo 27 dieną trečiadienį ir tas komunikatas bus susijęs su Europos migracijos darbo atvarkės įgyvendinimu pirmininkas, turime judėti priekį, nes jau atsiliekame nuo numatyto laiko. Noriu padėkoti už atsakymus į klausimą, dėkoju komisijai, dėkoju kolegoms už kantrybę. Aš manau, kad mes siūsime kvietimą komisijos nariui atvykti į mūsų posėdį ir Parašysime šio tinkamus atsakomybės, tik dabar 8, 9, 11 klausimai iki balsavimo, dar juos apsvarstysime ir mums reikia čia priimti trumpą sprendimą. Jis yra susijęs su prašymu surenkti konsultacijos, kuris parlamentas gavo žiavo pabaigoje ir Liepos viduryje dėl duomenų keitimosi pranešėjai Marija Grapinė, kurią, kurią pavaduoja ponia Benova ponas Štetina, dalyvaujantis posėdėje ir aš taip pat esame atsakingi už šios klausimus. Libė koordinatoriai nusprendė taikyti supaprastintą procedūrą pagal 50-ąją parlamento darbo tvarkos taisyklę E, aš buvau paskaitas pranešėjų dėl Graikijos, dėl automatinio keitimosi domenimis pasisakau už tai, kad komisijos pasiūlymas būtų patvirtintas be pakeitimų. Dabar kiti du pranešėjai atsakingi už kitas e, automatinio keitimosi domenimis temas pareikštų savo nuomonę. Pirmoji e, Marijos Garpinį vardu kalbės Monika. Prašau. Dėkuoju, Klodai. Ponios Marija Grapinį vardu. Tiesiog nurodysiu, kad e, tar, parlamentas patvirtino gyvenimą sprendimą dėl e, automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenys Čekijoje. Ir tai susijęs su sprendimu 2017-0806. Taryba taikė specifinę procedūrą, kadangi e, valstybė narė turi teisę gauti ir siūsti transporto priemonių registracijos duomenis. Na ir pasiūlymas buvo pateiktas kompetitingai e, tarybos darbo grupiai ir gegužės 19 dieną taryba priėmė domen e, dėl to e, e buvo primtas domenis įgalėjimai ir buvo primta domen, kad Čekija pilnai laikėsi e, duomenų mainų reikalavimo atitinkame tarybos sprendime. Dėkoju. Dabar trumpai suteiksiu žodį poniai Štetinai. Jis yra atsakingas už tes aktą lietinčiantį Portugaliją. Dėkoju, ponė pirmininkė. Portugalija laikėsi visų reikalavimų, kurie buvo nustatyti, todėl siūlau patvirtinti tarybos e, dokumento um, projektą. Dėkoju tiesiai šviesiai. Ačiū. Niekas daugiau neprieštarauja, todėl dėkoju poniai, Monika už tai, kad pavadavo ponę Grapinį, dėkoju ir ponui Štetinai. Nu, ir kadangi niekas neprieštarauja, mm, pagal tvas procedūras šie siūlymai tvirtinami. Yra daugybė kitų dalykų, kuriuos galėčiau perspaityti, tačiau gal nepyksit, jeigu to nepadarysit. Kaip ten bebūtų, viskas tvarkoj. Tiek dėl šio e, darbo atvarkės punktą. Dėkoju ponai Štetinai ir poniai Bunovai. Dabar siūlo perėti prie balsavimo. Kolegos siūlo padaryti trumpą mm, pertraukėlį iki 18.25, 6 minutėlės, trumpą pertrauką, kaip jau minėjau. Ar girdėjau, kad kažkas dejavo, e, tiesiog reikia palūkėti, kol ateis visi kolegos iki 18.25. Nes jeigu pradėsime anksčiau, tai, tai reikš, kad e, kolegos neteks teisės į balsavimą. Matau, kad kai kurie kolegos kaip tik ateina į salę, kaip jau minėjau, balsavimas numatytas 18.25 ir e, padarom trumpą pertraukėlę ir lygiai 18.25 uh, e, tęsime darbą. Ir tiesiog priminsiu, kad reikia turėti elektroninės balsavimo korteles. Colleagues, we're just waiting for the rapport. Kolegos, laukiame proko pranešėjo, kai tik jis atvyks, pradėsime balsavimą. Okay, colleagues, we proceed. Kągi, kolegos, perikime prie balsamo dėl tarybos sprendimo projektas, pagal kurį tam tikros e, š, š, tik, dėl tam tikrų šiandien e, akiai nuostatų susijusių vizų informacinė sistema pradėjimo taikyti Bulgarijos Respublika Rumunijoje. Pranešėjas ponas Dėsdėme yra versija konsegra. Jo nėra, siūlo pradėti elektroninį balsamą. Po to, kai ponas Šedovski e, bus įdėjęs savo kortelę, o po to, kai ponas Lopes Agila taip pat bus įdėjęs savo kortelę, dabar jau matome, e, kad Viskas tvarkoja, pradedame balsavimą. Balsavimas vyksta. Mm, yra per vieno mm, EPP frakciją, iš EPP frakcijos yra per vieno, vieno narių per daug balsuojančių. Balsavimas baigtas. Taigi 36 už, 3 prieš, niekas susilaikė. Sveikinu poną Dies Demerą. Taigi balsamas baigtas, dėkoju kolegos. Colleagues, uh, if you could leave kolegos, paprašysiu tyliai, netrikšmant išeiti e, iš posėdžio salės, perėsime prie kito posėdžio skirto Europolui.